Dobrý den, dámy a pánové. Labadiena, ponios ir ponai. Sveiki, šiandieną mūsų pirmininkė Sartori paprašė, kad aš pirmininkaučiau posėdžiui. Taigi noriu pasveikinti visus Ponė Sartori įstrigo pakeliui. Ir dėl to į posėdį vėluos. Vėliau, kai jie ateis, perduosiu į pirmininkavimą. Taip pat informuosiu apie tai, ką esame aptarę, ką būsime iki tol aptarę. Šiandieną yra šiek tiek problemų, kadangi verčiama ne į visas kalbas. Nėra vertimo į latvių, e, slovakų, slovėnų ir suomių kalbas. Ir tikiuosi, kad galėsime e, dirbti vis tik tai su tomis kalbomis, bet gali kilti problemų bet labai buvo sudėtinga mus viskas sukoordinuoti. Noriu pirmiausiai pakalbėti apie bendrą Envi ir ITRE komitetų posėdį. Jis vyks lapkričio 7 dieną nuo 9 iki 12.30 salėje Jan 4Q2. E, Tiek įžanginių žodžių. O dabar galime jau tęsti darbą ir pradėti nuo ketvirto punkto veiksmų planas konkurencingai e, plieno pramonė Europoje. E, pranešėjo e, Andres Gerk nėra, tai jam atstovaus ponas Vidal Kvadros. Ir jam suteikiu žodį. Ačiū, pirmininkė. Jūs pakeitėte ponę Sartori, aš pakeičiu poną Jurk, šiandieną vyks pakaitinių posėdis. Gerbiami kolegas, Kaip ką tik sakė pirmininkas, aš turiu garbę e, savo gero draugo vardu, pono Gjurk vardu pristatyti šį pranešimo projektą apie Europos plieno pramonės ateitį. Visi žinote, kokia Europos integracija istorinės svarbos buvo plieno svarba. Plieno pramonė yra E, e, vienas iš pagrindų e, tokioms sritims kaip automobilių, statybos, inžinerijos pramonėms. Tai yra esminės svarbus pramonė, 350 tūkstančių darbo vietų yra, yra keletas tiesiogiai dirbančių šiame sektoriuje ir milijonai darbuotojų dirba susijusiuose sektoriuose. Uh, Svarbiausia - išlaikyti konkurencingą plieno gamybos sektorių, nes tai nepaprastai svarbu užtikrinant darbo vietas augimą Europoje. Deja, Per pastaruosius keletą metų Europos plieno pramonėje daugiau kaip 65 tūkstančiai darbo vietų dingo dėl konkurencingumo, problemų ir tai susijęs su įvairiais veiksniais. E, pirmiausiai labai sumažėjo plieno paklausa krizės metu. Antras dalykas e, - gamybos sąnaudos labai didelės lyginant su konkurentais iš trečiųjų šalių. Ir trečias dalykas - vyksta labai arši konkurencinė kova su trečiosiom šalims kaip kad ir dėja kitose sektoriuose. Ir tie konkurentai ne visuomet laikosi tokių taisyklių kaip mes, ne visuomet e, dėl to yra naudojamasi tokiomis pataisyklėmis. E, tačiau Europos pieno pramonė turi labai daug socialinės svarbos ir Europos parlamentas turėtų vaidinti labai svarbų vaidmenį, e, siekiant užkirsti kelią tam, kad plieno pramonė persikeltų e, į trečiasią šalis. Dėl to mes turime padidinti šios sektoriaus konkurencingumą ir pakelti, padidinti paklausą Tokiu būdu mes turėtume galvoti, kaip e, didinti konkurencingumą, išlaikyti socialinius aspektus. Tai yra labai svarbu šioje srityje. E, pono Giurk e, pranešime ir kalbam apie tuos du dalykus - paklausos didinimas ir socialiniai aspektai. Pranešime kalbama, kad komisija valstybės narės turėtų įdėkti priemonės, kurios padidintų paklausą, iš pramonės ryčių, kurios naudoja plieną. Kitas dalykas, e, reikėtų atlikti išsame rinkos analizės priemonę, kad būtų galima e, užtikrinti skaidrumą e, metalo laužo naudojimo srityje ir atitinkamas priemonės kitas įdėkti E, reikėtų taip pat e, panaudoti kvalifikuotus e, darbuotojus ir komisija ir valstybės narės turėtų naudoti įvairias ES lėšas, kad neprarastų tų darbuotojų. Antroje projekto dalyje kalbama apie keturias esminės sritis, kurios leistų pagerinti Europos plieno pramonės konkurencingumą. Pirmiausia, reikia užtikrinti saugias atsargas e, priimtinamis kainomis. Ir taip pat energetikos kainos turi būti pakankamai nedidelės. Tačiau Europoje jos, lyginant su konkurentais, yra pernelyg didelis ir atotrukis did, padidėjo dar per pasarusius keletą metų. Todėl e, pranešimo projekte raginama iškart baigti kurti, kaip galima greičiau baigti kurti bendrąją energetikos rinką, kad būtų galima užtikrinti saugų energijos e, tiekimą plieno sektoriui. Antras dalykas e, - klimato apsaugos priemonės ir poveikis aplinkai. E, šie klausimai yra labai svarbus ir dėl to komisija turėtų siekti suderinti klimato aplinkos saugos tikslus su pramonės konkurencingumo tikslais, tokiu būdu e, išvengiant pavojus, kad gamyba persikels į trečiasias šalis dėl pernelyg griežtų reikalavimų. Ir Taip pat reikia siekti, kad plieno pramonė išliktų sąraše tų sričių, kurios gali būti perkeltos į trečiasias šalis. Pranešimo projekte mm, e, kalbama apie tai, kad plieno pramonė turėtų išlikti dėl to, kad galima taip pat E, užtikrinti perdirbimą metalo. Pavyzdžiui, naudojant metalo laužą galima veikia mažiau e, žaliavų ir galima staupyti energijos vartojimą. Kitas dalykas - vienodos sąlygos tarptautinių lygmenių. Nepaprastai svarbu, kad priekybos darybose būtų įdėktas abipusiškumo priemonės ir kad ES e, kovotų su tuo, kad būtų sudarytos asimetriškos priekybos sutartys su trečiosiomis šalimis, ypač dėl žaliavų srauto. Pirmiausia, toliau moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos. Pranešimo projekte e, teigiama, kad novatoriškos e, technologijos yra nepaprastai svarbios, norint mažinti CO2 emisijas, kaip kad numatyta 2050 metų e, priemonių plane. Reikia pastelgti ES fondus, novatoriškas finansinės priemonės, kad būtų galima uh, E, panaudoti viešasias lėšas e, naujausioms, naujoms pažangioms technologijoms plėtoti. Pranešėjas ir aš e, norėtume padėkoti šio parlamento komiteto nariams už aktyvų dalyvavimą rengiant pranešimą ir už visų indėlį. Ponas Kirk laukia naujų minčių, pasiūlymų per ateinančius mėnesius. Dėkuoju. Dėkui ehm, panu kolegovi eh, Vidal Kvadrasovi. Ačiū, ponė Vidal Kvadras. Ačiū, kad pakeitėte pranešėją ir pateikėte išsame informaciją apie pranešimą. Kadangi posėdėje nedalyvauja šešėliniai pranešėjai, žodį suteiksiu visiems norintiems. Pirmiausia, ponas Langė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Vidalin Kvadros, iš principo tai, kas yra siūloma, mano galva, yra teisinga konkurencingą Europos plieno pramonę ir tos pramonės išlaikymas yra ypač pabrėžiami abiejose pasiūlymuose. Todėl turi būti ir plieno perdirbimo pramonė, automobilių pramonė, pavyzdžiui, kuri naudoja plieno gaminius. Mes privalome atsižvelgti ir į visą grandinę. Ir šią prasme noriu išskirti keletą momentų. Man kelia nerima, kad gali kilti konkurencija dėl darbo vietų plieno pramonėje tarp valstybių narių. Nes e, yra ir subsidijuojama, mes negalime leisti, kad krentant paklausai dar stiprėtų ir konkurencija tarp valstybių narių. Todėl reikalingas europinio lygio sprendimas ir turime elgtis apdairiai, kad dėl konkurencijos ši pramonės šaka nebūtų išstumta iš Europos. Ir kad kad e, nesusidurtume su Europą ateinančiais stambiais plieno gamintojais, kurie stengiasi įsiskverbti ir jie žino, ką jie daro, nes jie yra stambiausi plieno gamintojai pasaulyje, todėl bando savo sąlygas nustatyti ir Europos Sąjungoje. Juolab, kad savarankiškas sutartis su tokiais plieno gamintojais sudaro regionų ir vietos valdžia. Taip pat pritariu pranešėjui ir dėl kitos jo pastabos. Taip neįmanoma išlaikyti visų darbo vietų plieno pramonėje, todėl reikalingas tinkamas plieno pramonės restruktūrizavimo planas, o tam reikia rasti lėšų kad būtų galima plieno pramonės rajonuose kurti alternatyves darbo vietas. Ir dar vienas dalykas, kuris nemažiau svarbus, tai inovacijų politika. Apskritai vertinant pasaulinę plieno pramoną, akivaizdu, kad Europa susiduria su konkurencija bet kokiame pasaulio krašte, nes paklausa plienui krenta. Ir pavyzdžiui, yra tokie stiprus konkurentai, kaip Kinėje, net Abu Dabi yra plieno gamyklos. Ir visi jie eksportuoja į Europos Sąjungą. Gali kilti klausimas, ar prasminga iš Abu Dabi gabenti jūrą plieną į Europą. Bet tokia yra tikrovė, todėl kad skiriasi produktų kokybė. Reikalinga stiprinti todėl inovaciją plieno pramonėje, kad būtų sukurti aukštos vertės ir kokybės plieno produktai. Tai užtikrins pramonės stabilumą ir suteiks reikalingo lankstumo konkurencinėje kovoje, kaip kad yra aliuminio pramonės atveju. Taigi, inovacijos politika turi tapti visako šerdimi. Ir noriu labai tvirtai paremti nuomoną, kad reikia peržiūrėti šios srities prekybos politiką. Su Rusijos federacija PPO vyksta labai rimti ginčiai, nes um, Rusijos federacija mūsų nuomonę dempinguoja kainas ir todėl reikia labai užimti tvirtą poziciją. Jeigu plieno gaminama per daug, tai nereiškia, kad, turi, uh, kad reikia mums sužlugdyti savo plieno pramonę Europoje. Gerai, kad pranešėjas pasirinko atvirą požiūrį. Kartais bijomasi, kad tokios valstybės kaip uh, Kinija uh, gali primesti tam tikras procedūras. Dar vienas svarbus elementas tai yra aplinkosauginiai standartai plieno pramonės rytyje, ypač tai aktualu kitų regionų atveju, nes labai daugeliu atveju plieno gamyba yra e-, ekologijos požiūrių vienas nešvariausių gamybos procesų. Ir penkta, tai pačių darbuotojų dalyvavimas. Jeigu prisiminsime, kai pradėjo gyvuoti Europos plieno ir anglių pramonė, tai tada a, buvo tariamasi trišalių pagrindų ir ta trišalių dėrybų, tas trišalių dėrybų procesas vystėsi, tobulėjo, Todėl darbuotojų įtraukimas į visą procesą yra būtinas dalykas, nes ne visada darbuotojai yra gerai organizuoti ir jų dalyvavimas tinkamai organizuotas. Todėl būtina užtikrinti darbuotojų dalyvavimą, kad būtų apginti jų pačių interesai. Ir trišalį trišalių dėrybų aspektą reikalinga atskirai pabrėžti, nes galime pasimokyti iš praeities. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Huskok. Dėkoju, aš taip pat džiaugiuosi tuo, kad kalbame apie metalurgijos pramonę mūsų komitete. Kartais kalbame apie įvairias e, e, priemonės, bet nekalbame apie tai, kas yra aktualiausia. Mes turime įvertinti tai, kas vyksta ir taip pat e, turime galvoti apie tai, ko mums reikės e, ateityje, kokios pramonės. Turėtume galvoti ir apie ES reindustrializaciją. Manau, kad turime galimybių tą daryti ir taip pat manau, kad turime iniciatyvų, kurios jau yra subrandintos ir kad yra mm, žmonių, kurie gali įgyvenintas priemonės. Ponas Vidal Kvadras kalbėjo apie inovacijų politiką ir kalbėjo apie tai beveik pabaigoje, tikriausiai tai paprasčiausiai rašyta dokumentų pabaigoje, bet tai nesusijęs su prioritetų e, sudėliojimu. Manau, kad tai iš tikrųjų bus lemiamas veiksnys Europos e, metalo pramonė, plieno pramonės ateičiai. Praeitą savaitę aš lankiausi Škotijos, atsiprašau, Švedijos šiaurėje e, metalurgijos gamykloje, plieno gamykloje. E, ir suokio, kokios yra darbo sąlygos. Tai yra labai konkurencingas gamykla, kuri ir taip vykdo įvairią veiklą, taiko skirtingas technologijas ir iš tikrųjų tai, kas ten daroma, yra ypatingai įdomu, ypatingai svarbu. Reikia atsižvelgti ir į individualius poreikius. Mes kalbam apie pramonę, kuri naudoja žaliavas ir taip pat e, turime suvokti, kad kartais e, užsakymai yra ypatingai specializuoti, dėl to e, turi ta gamikla e, užtikrinti labai aukštą kokybę. Bet kaip tai užtikrinama? E, pirmiausia, e, taikant novatoriškus metodus, kurie yra labai plačiai įdėkti gamykloje. Taip pat yra Italijos, Vokietijos e, gamyklų pusgaminiai, kurie toliau apdorojami toje gamykloje. Bet e, turime galvoti apie tai, kaip e, naujus metodus išplėtoti, kad būtų galima toliau dirbti šioje srityje, ne tik tai galvoti apie žaliavas. Ir kitas dalykas, kaip rasti e, naujų produktų, kuriems pagaminti nereikėtų tiek daug energijos. Energijos klausimas, energetijos klausimas yra kitas e, požiūris, kitas aspektas. E, toje srityje taip pat vyksta pokyčiai, bet aš gana optimistiškai nusiteikusies dėl e, ateities tokių svarbių e, pramonės ryčių. Ir reikia, kad mes galvotume apie visus dirbančius tame sektoriu, galvoti apie darbuotojus, bet taip pat plačiau galvoti apie ekspertus, kurie gali prisidėti. Ir aš tikiuosi, kad pranešimas bus mūsų kelionės pradžia, o tai reiškia, kad mes e, turėtume plieno pramonę plėtoti ne tik Europos šiaurėje, bet visoje Europoje. Děkuji paní kolegyni Ulskok. Další do diskuze. Ačiū. Toliau pasisakys pona Sena. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmin, pirmininkė kolegos. Mes matome, kad pranešime kalbam apie tam tikrus dalykus, tai pateikta pasiūlymų, bet nebūtinai yra atsižvelgiama į viską ir nebūtinai pakankamai kalbama apie šios pramonės e, niūrę ateitį. E, kalbam apie tai, kiek e, dingo darbo vietų. Prancūzijoje 75 tūkstančiai darbuotojų dirba šioje srityje, tai yra 2 procentai, bet e, šį e, pramonės, e, kitoms pramonėms gaminantiems e, įvairių renginių gamintojams. Ši pramonė yra nepaprastai svarbu automobilių gamintojams. Bet pusė mūsų e, plieno gamyklų priklauso metal grupiai. Ir e, turime kalbėti taip pat apie šios pramonės pavojus ateityje. E, E, vargu ar mums pavyks išsaugoti, sakoma, visas darbo vietas. Bet mes turime galvoti, kaip tai padaryti. Ir yra daug problemų, kurias reikia spręsti. Pirmiausiai e, yra absorbavimo e, galimybė. Ponas Mitalis perka pasinaudodamas bankų paslaugomis įmonės plieno Europoje ir jisai taip pat naudojasi žiniomis sukauptomis ir uh, jas taiko Europos Sąjungos teritorijoje, bet taip pat tai yra susijęs su darbuotojų atleidimais. Kitas dalykas, uh, tarp 2030 metų uh, Kinai labai išplėtojo e, šią pramonę. 50 procentų dabar Kinijoje pasaulio viso plieno pagaminama nuo 42 procentų. E, trečiaisiais metais iki 70 procentų 12 metais tiek e, jų gamyba išaugo. Ir tame kontekste iškyla grėsmė e, plieno pramonė Europoje. Jeigu mes nieko nedarysime, jai kyla gyvybės pavojus. Kodėl? Pirmiausia, prieš finansų krizę Kinija turėjo 2 trilijonus rezervų JAV doleriais, o dabar 4 trilijonus dolerių. Tokie yra Kenijos rezervai ir Kinija beveik e, visas geležies kasyklas supirkti baigė pasaulyje ir taip pat yra perkamas kokso kasyklos ir uh, jie būtent naudoja iš to išgaunamą energiją apdoroti geležiai. Ir kaip jūs galvojate, kad Europa dabar uh, išbris iš krizės, kai mes neturime, matome, kad Europa taiko griežtų reikalavimus, o Kinijoje nėra jokių aplinkosaugos, jokių kitokių reikalavimų, o, o Europos e, investuotojai turėtų dabar investuoti Kinijoje ir siekti repatrijuoti e, plieno pramonę. E, galimybė plėtoti plieno pramonę, taip pat yra galimybė naudotis energetikos ištekliais. Energetikos ištekliai tapo brangesni, šiandieną mokama daug daugiau negu anksčiau. Mes kalbame apie konkurenciją, bet energetika kainuoja ne vienodai visur, kai kur uh, yra ji nemokama. Taigi mes turime žiūrėti į viską, reikia visas kortas padėti ant stalo, reikia taip pat įvesti taisyklės, kurios apgintų Prancūziją nuo tų nepadarių išpolių iš išorės. Mes, e, mes e, dabar matome, kad yra e, nauji, naujas technologijos taikomos, pavyzdžiui, geležinkelio bėgių gamybai ir mes turime į tai taip pat atsižvelgti. Ačiū. Toliau ponas Rubikas. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos plieno pramonė nebejotinai ateityje vaidins svarbu vaidmenį. Ir klausimas štai koks - ką daryti. Ir noriu padėkoti ponui Vidaliui Kvadros, kadangi jisai. Um, <clears throat> pristatė pranešimą pono Gjörg vardu. Taigi kyla klausimas, ką reikia padaryti, kad Europa vėl taptų patraukli tokiom stambioms pramonės šakoms. Reikalinga galvoti apie vartotojus ir taip pat konkurencingumą. Neseniai skaičiau laikrašties straipsnį, kuriame dėstoma, jog Amerikos prezidentas Obama džiaugiasi, jog Europos plieno pramonė perkelia gamybą į Junktinės Amerikos valstijas, nes ten dviem trešdėliais yra mažesnės kainos. Todėl kyla klausimas, ką mes turime daryti su energetikos politika, ypač galvojant apie klimato kaitos padarinių švelninimą ir atitinkamų CO2 mažinimo tikslų pasiekimą. Svarbiausias dalykas visgi yra vartotojas, nes būtent jisai sprendžia. Ir jeigu mes nesimsime veiksmų, tai plieno pramonė tiesiog išnyks iš Europos pramonės žemėlapio. Todėl labai svarbu, kad vartotojas pirktų tokius produktus, kurie mažai išskirtų į aplinką anglijas dvideginio ir kad už atitinkamą kokybę mokėtų geriausią jam kainą. Manau labai svarbu, prisimenant Dohos dėrybas ir um, dėrybas Indonezijoje, kad būtų užtikrintas kad būtų užtikrintos prekybos sąlygos ir kad valstybių kontroliuojamos įmonės tinkamai galėtų dirbti. Be to, Jūs žinote, kad dėl nieko nesusitariama, jeigu nesusitariama dėl visko. Todėl reikia surasti teisingą būdą, kaip suderinti savo siekius su vystimosi tikslais ir kaip plėtoti šiuolaikinius produktus, kuriuos galėtų nusipirkti vartotojas. Aš manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus plieno pramoniai, kad mes užtikrinsime, jog komisijos narys Hedegardas perskaitys jį. Ačiū, ponas Prodi. Dėkoju pirmininkė. Man atrodo, kad e, šis pranešimas yra itin svarbus. Norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Man atrodo, kad į šį klausimą reikia dar pasigilinti, kadangi būtina Europos Sąjungai išsaugoti plieno pramonę e, atsižvelgiant taip pat ir į jos praeitį. Iki šiol mes e, ėmėmės veiksmų, tačiau na, nesupratome iki galo mūsų veiksmų pasiekmių. Aš esu parengęs pranešimą dėl e, direktyvos e, susijusios su laivų išmontavimu ir rengdamas pranešimą supratau, kad laivai E, būtent gali būti geležies arba plieno išteklius. Ir negalima leisti, kad toks išteklius nutekėtų į Aziją, nes jis reikalingas mums. Taigi aš džiaugiuosi, kad pagaliau e, kruiziniai laivai, kurie, e, pavyzdžiui, yra prie Egėjo jūros, yra gabenami į Europos uostus ir ten yra išmontuojami. Tokiu būdu mes galime iš laivų gauti dešimtis tūkstančių plieno, geležies ir būtent tie ištekliai gali būti panaudojami mūsų pramonės. Į tokius dalykus reikia daugiau e, skirti dėmesio. Taigi reikėtų skatinti pakartotiną e, metalo apdorojimą, panaudojimą, nes tai yra susijęs su mažesniomis CO2 emisijomis. E, be to galima panaudoti vandenilio technologijas geležies gamybai. Taigi reikia, man atrodo, galvoti apie tokius dalykus, galvoti apie investicijas, nes be plieno pramonės mes e, neapseisime. Reikėtų pagalvoti, pažiūrėjau, apie Tarantą Italijoje, kur e, iš tiesų e, matome, kad yra puikių įmonių, kurios gamina pačius geriausius plieno produktus pasaulyje. Dėkuoju. Děkuji panu Prodymu. Ačiū ponui Prodi. Tai buvo paskutinis kalbėtojas mūsų diskusijose. O dabar aš norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Ar kas nors komisija atstovauja šiandieną? Ačiū. Ačiū už suteiktą galimybę kreiptis į šį komitetą. Norėčiau pasveikinti parengtą pranešimo projektą. Europos komisija pritarė keturiems pagrindiniams veiksmams, kuriuos e, pristato pranešėjas siekiant didesnio plieno pramonės konkurencingumo Europoje. Kaip ir dauguma komiteto narių pasakė, sektorius e, išgyvena krizinį laikotarpį. Nuo buvo prarasta labai daug darbo vietų, tačiau, kaip žinia, Plieno sektorius buvo vienas e, didžiausių plieno gamintojų pasaulyje, tačiau dabar užima tik tai 11 procentų pasaulio rinkos. O ateityje Kinija, Kinijos pramonė auga vis labiau ir labiau, jie užima apie 50 procentų rinkos, didėja konkurencija iš Turkijos, Rusijos ir kitų šalių dėl skalūnų dujų e, revoliucijos. Taigi, man atrodo, reikia galvoti apie ilgalaikę strategiją strategija ir tie keturi veiksmai, kuriuos identifikavo Europos parlamentas, e, galėtų būti labai naudingi. E, čia kalbam apie vienodas sąlygas visiems, e, apie investicijas, inovacijas ir taip toliau. Jeigu šie veiksmai bus tinkamai gyvendinti, jie tikrai leis plieno pramoniai būti tvariai Europoje. Taip pat norėčiau sureaguoti dėl dviejų pastabų, e, kurias pateikė e, pon Rubik. Jis e, tinkamai pastebėjo, kad labai svarbu teikti tinkamą informaciją vartotojams. Greičiausiai pastebėjote, ką su, siūlo komisija, viena iš, vienas iš veiksmų, mes norime siekti E, tvarios plieno pramonės. Kitaip tariant, mes leisime vartotojams atsirinkti, kuris produktas kur yra pagamintas. Toliau dėl to, ką pasakė ponas Prodė apie apdorojimą, apie pakartotiną žalėvinių medžiagų naudojimą. Horizontas 2020 programoje, kaip žinote, E, tai yra mm, programa skirta tyrimams ir inovacijai. Yra labai daug veiksmų, e, kurie yra skirti 2014-2015 metams ir jų tikslai būtent e, paskatinti apdorojimą įvairiose sristyse, įskaitant ir plieno pramonę. Taigi bus daugiau galimybių paskatinti apdorojimą Europoje. Norime pritarti kad e, apdorojimas yra naudingas dėl jūsų įvardintų priežasčių, kainuoja mažiau, taip pat e, geriau aplinkosauginė prasme, taigi čia yra didžiulis potencialas ir jūs pateikėte puikų pavyzdį dėl laivų, kurie yra išmontuojami E, ne Europoje. Jeigu mes turėtumėm tinkamą infrastruktūrą Europoje, tai mes gautumėm iš išmontuotų laivų žaliavą, kurią galima būtų toliau panaudoti. Tačiau, kalbant apie jūsų įvardintus veiksmus, mes jiems pritarėme. Tokios yra preliminarios pastabos ir dar turėsime pastabų, kurias pateiksime sekretoriatui. Ačiū, ponas Vidal Kvadros. Ar norėtumėt sureaguoti? Ir apibendrinti šias diskusijas prašome. Ačiū pirmininkė. Aš galiu pavaduoti pranešėją. Ne, aš pasakiau jau tai, ką kolega norėjo pasakyti. O dabar apibendrindamas šias diskusijas turiu kalbėti jau savo vardu. O mano pastabos bus kaip ir, ir e, su ispanišku akcentu, o ne su vengrišku akcentu. Laikausi nuomonės, kad pono Giurko pranešimas yra puikus. Aš galiu tai pasakyti, nes čia yra kalbama apie visus tos klausimus, apie ką jūs kalbėjote savo pasisakymų metu. Taigi galbūt nereikėtų būti taip pesimistiškai nusiteikę. Nu, neturėtume būti pesimistai. Aišku, daug darbo vietų buvo prarasta pastaraisiais metais e, plieno sektorėje, tačiau mūsų plieno sektorius užima antrą pagal dydį vietą e, pasaulyje. Todėl tikrai mes neturėtumėm patys savęs naikinti. Vis dar mūsų kaip ir e, plieno sektorius turi didžiulį potencialą. Kai dėl konkurencingumo e, globalių mastų, aišku, e, čia kyla problemų, todėl yra ir prarasta labai daug darbo vietų, kadangi mūsų konkurentai gali gaminti produkciją mažesnėmis kainomis, jie, jiems ir energijos kainos yra mažesnės, bet to ne visada jie vadovaujasi sąžiningomis priekybų praktikomis. Jie nesilaiko tiek daug kaip mes aplinkosauginių ar socialinių reikalavimų. Be to mums kyla ir kitų vidinių problemų, pavyzdžiui, suk, sukčiavimas PVM srityje, PVM nemokėjimas. Taigi visos šios problemos yra labai aštrios ir dėl tos priežasties e, situacija yra tokia ir nekitokia. Ponas Giurkas savo pranešime kalba apie teisingus dalykus, orientuojasi į teisingas rytis. 40 procentų e, plieno gamybos e, išlaidų sudaro e, išlaidos energeti, energijai, todėl reikia galvoti apie šią problemą. Taip pat inovacijos, tyrimai yra labai svarbus šiame sektorija. Ponas e, Ulfskok, Ulfskok aiškiai pasakė, kad e, kalbant apie šį Europin, Europos laikotarpį, e, reikia žiūrėti, ką sako atstovai iš šiaurės šalių, nes kolega teisingai pastebėjo. Mes galime kalbėti pesimistiškai, melancholiškai, apie tai, kas e, su mumis vyksta, tačiau tuo pat metu reikia siekti mūsų konkurencingumo. Kaip? Per inovacijas, pridėtinę vertę, produktais, per produktus. Būtent čia reikia imtis veiksmų. Ir nemanau, kad protekcionizmas yra sprendimas, kadangi mūsų patirtis rodo, kad e, to šalis, kurios taiko protekcionistinę politiką, kenkia kitoms ir visų pirma savo pačioms. Taigi mes girdėjome apie protekcionizmą, bet man atrodo, kad na, ketinimai yra geri, tačiau vis dėlto neturėtumėm atsižvelgti tokius e, reikalavimus. Reikalingas didesnis konkurencingumas, nes jeigu mes apsaugosime save nuo kitų, pripažinsime, kad mes nesame konkurencingi, o tai tikrai bus labai nenaud, blogai plieno pramoniai ir apskritai Europos ekonomikai. Taigi tokios būtų mano pastabos. Tikiuosi ponas Giurkas joms pritars. Ir kaip buvo sakyta, reikia toliau dirbti kartu dėl šio pranešimo, nes tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip Europa gali reaguoti į daugelį trūkumų, problemų, su kuriamis mes susidarėme šiuo kriziniu laikotarpiu. Dėkoju. Okay. Eh, Děkuji. Děkuji. Dėkuoju ponui Vidal Kvadrasui už ispanų vengrų bendradarbiavimą, atstovaujant ponui Gjurkį ir padedant mums aptarti šį darbo tvarkės klausimą. Norėčiau dar jūs informuoti, kad pakeitimus galima pateikti iki lapkričio 13 dienos 12 e, valandos. Tai reiškia, kad laiko neturime daug. Šį klausimą baigėme svarstyti. Kitas penktasis darbėtvarkės punktas. E, Aukštas bendras tinklų informacijų sistemų saugumo lygis visoje sąjungoje, jau užtikrinimas. Pirmiausiai norėčiau paprašyti e, pranešėjos Pilardė Kastijo pristatyti šį klausimą. Dėkoju, pirmininkė. Šiandieną jau antrą kartą kalbėsime šiuo klausimu, keitėmės vieną kartą nuomonės. Šiandieną antrą kartą kalbėsime dėl direktyvos pasiūlymo, jį pateikė komisija ir, kaip sakė pirmininkas, tikslas yra e, parengti priemonės, kurios užtikrintų aukštą saugumo lygį informacijos tinklų visoje Europos Sąjungoje. Tai yra tema, kuri yra susijęta su daugeliu skirtų klausimų, daugeliu kitų temų, kurios yra aptariamos ne tik ES, bet ir kitur. E, būtent šiuo metu diskusijos yra labai intensyvios, e, kalbam apie tai ir visuomenė, ir informavimo priemonės. E, spalio 14 dieną pirmą kartą keitėmės nuomonę šiuo klausimu ir tuomet aš sakiau, kad mano tikslas yra. E, pasižiūrėti dar kartą į komisijos pasiūlymą, e, galvant apie du svarbiausius principus. Tai yra veiksmingumas ir kitas dalykas yra pasitikėjimas. Dėl veiksmingumo aspekto aš suprantu, kad jeigu norime iš tikrųjų parengti, užtikrinti aukštą saugumo lygį mūsų uh, tinklų atžvilgių, tai turėtume išanalizuoti komisijos pasiūlymo e, aspektus, bet tai nėra mūsų komiteto išskirtinė komisija, taip pat ir kitas komitetas e, turi išskirtinę kompetenciją, tai yra e, IMKO komitetas. Ir vis tik tai man atrodo, kad mes turime išsakyti savo uh, E, nuomonę, kurią paskui mūsų komitetas ir e, patvirtins dėl pirmiausiai šios direktyvos taikymos srities. Komisijos pasiūlymas, pirmiausia, antras priedas kalba apie prievolės, kurios yra taikomos visiems paslaugų e, teikėjams ir taip pat paliekamas sąrašas atviras. Mano nuomonė, tas pasiūlymas kelia pavojų, kad padidės bendrijos demo, biurokratijos ir taip pat tai susiję su informavimu apie incidentų, informavimu apie incidentų skaičių ir gali kilti problemų viešosioms institucijoms. Jeigu reikės apimti visus informacijos srautus. Taip pat kyla kitas klausimas, kuris nėra susijęs su pavojais. Pavyzdžiui, galbūt užtenka e, dialogo tarp skirtingų operatorių ir kompetentingų institucijų, kad būtų išspręstos tam tikros problemos. E, Jeigu mes norime tikrai veiksmingos sistemos, tai neturėtume pasikliauti vien notifikavimo e, dalykais. E, Kitas ketvirtas skyrius reikalavimai pirmiausiai turi e, kalbėti apie svarbiausias paslaugas, esminės svarbos klausimas, tai yra energetika, transportas, sveikata ir finansų rinkos. Ir Mano pasiūlymas, mm, galvant apie tai, yra, tiksliau, aš siūlau tam tikrus pakeitimus, galvodama apie tuos dalykus ir apie kitus sektorius, kurie nėra įrašyti į, tą kritinę infrastru, į kritinės infrastruktūros elementus. Bet, pavyzdžiui, e, galima neprivalomai e, apsispręsti, notifikuoti, informuoti apie incidentus tose kitose sritėse. Ir prievolės privalomas notifikavimas būtų tik tai siejamas su kritinė esminė infrastruktūra. Dėl viešosios administracijos aš suprantu, kad būtina tam tikrų būtų e, išaiškinti egzistuojančias prievolės ir Taip pat išaiškinti, kad e, Europos parlamentas nori paskatinti viešo administravimo skaitmeninimą. Ir e, manau, kad reikia kalbėti apie tai, kas numatyta 14 straipsnėje ir 15 straipsnį noriu paminėti. Mano nuomonė, e, reikėtų kai ką patobulinti dėl veiksmingumo. Komisija dabar siūlo siekdama pagerinti padėtį kompetentingą instituciją sukurti, kuri būtų atsakinga už tai, e, prižiūrė, už prižiūrėjimą, kaip E, dėgiama direktyva, bet mes turėtume taip pat galvoti, kaip užtikrinti desnį lankstumą ir nepamirškime, kad kiekviena valstybė narė turi e, savo e, saugumo strategijos modelį ir jeigu mes turime galbūt, kad egzistuoja kai kurios tarnybos, kurios reglamentuoja vienus sektorius, kai kurios kitus. Ir mano nuomonė, nereikėtų dar vienos institucijos kurti, bet taikyti horizontalius pakeitimus. Reikėtų kalbėti apie vieną kontaktinį punktą. Tai bus tų kanalas informacijos e, perdavimo ir taip pat reikėtų galvoti apie bendradarbiavimo e, tinklą. E, kitas dalykas e, - reagavimo į incidentus e, grupės. Kartais tai yra viešosios, kartais privačios struktūros arba abiejų derinys. Kartais jos veikia nacionaliniu, kartais regioniu mastu, tai gali būti vyriausybės padaliniai arba, pavyzdžiui, e, kažkokia bendresnio pobūdžio institucija. E, valstybės narės informacijos saugumo klausimus sprendžia įvairiai, pasiremdamos savo politikos e, kriterijais. Ir nepamirškime, kad Europa, Europos Sąjunga taip pat dalyvauja įvairiuose, įvairiuose formuose, tinkluose ir dėl to e, aš bandau užtikrinti tai, kad būtų e, viena tam tikra struktūra, kuri užtikrintų, kad būtų teikiamos paslaugos viename iš mano paminėtų sektorių ir aš e, tą darau savo pakeitimams. Uh, E, minėjau keturis, keturias sritis, bet e, Taip pat e, noriu priminti, kad kiekviena valstybė narė savo ruoštų organizuoja tvarko šią sritį. Mes turime suderinti tai, kas yra būtina ir turime taip pat numatyti pakankamai lankstumo tam, kas jau visai gerai veikia turime e, galimybę pasiremti vertinimu, kuris atliktas e, valstybėse narise. Dar pasakysiu, kad nereikėtų gal pernelyg plačiai apie tai kalbėti, nes jau paminėjau veiksmingumą, mano manimu tai yra svarbiausias rytis. Yra ir kitų aspektų nemažai, e, kuriuos atsižvelgiau, pavyzdžiui, deleguotojų aktų, aktų aspektas, e, bendradarbiavimo tinklas ir e, direktyvų taikymas bendrijos institucijoms bei poreikis užtikrinti dvipusį informacijos srautą tarp dalyvaujančių sektorių, e, kai reikia dalyvauti notifikuojant Ir taip pat e, svarbus dalykas informacija, kuri laikoma institucijose, neturėtų būti ne vien tik kaupama, bet dalyjamas jie turėtų būti abiemis kryptimis. Aš ilgai nebekalbėsiu, nes jau ir tai e, nemažai kalbėjau. E, lauk... Ir e, laukiu kolegų pasiūlymų. Mm Pirmiausia, šešėliniai pranešėjai pateiks savo nuomonę ir per ateinančią savaitę surenksime šešėlinių pranešėjų posėdį. Esu tikra, kad mūsų komiteto indėlis bus tikrai vertingas, mm, kaip ir visų mano kolegų indėlis. Labai ačiū. Next. Ačiū. Toliau pirmiausiai pasisakys šešėlinės pranešėjas ponas Kalin. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir labai džiugu, kad mes mastome tą pačią kryptimį svarstant šią direktyvą. Vienas iš dalykų, kuris stabina, tai keistas e, pasiskirstimas tarp parlamento komitetų darbų. Turiu dvi pastabas iš principo pritariu pranešėjo pasiūlytam požiūriui. Bet dėl direktyvos taikymo srities visiškai sutinku, kad e, viešosios valdžios sektorius turi būti trauktas į direktyvą ir turi būti numatyta prievolė jam pranešti apie pažeidimus. Nesu visiškai tikras, ar galima E, įmonių sversti dėkti pranešimus apie paslaugas, nes e, kils tokios problemos kaip mokėjimo platformos, bet to yra labai daug kitų klausimų, tokių kaip tinklo kompiuterija arba debesų kompiuterija. Ir manyčiau, reikėtų labiau visą apimančio požiūrio į direktyvos taikymo srytį. Taip pat sutinku su ponedėl Kastiljo, kad jeigu visi pradės pranešinėti apie incidentus, tai situacija gali tapti tiesiog nebevaldoma. Bet to turime patikslinti, kokiu momentu yra e, teikiamas pranešimas apie įvykusį incidentą. Nes tam tikri ūkio subjektai galbūt per anksti gavę pranešimą gali supanikuoti. Dar vienas dalykas tai yra statistinių duomenų rinkimas. Grinai statistinis pranešimas, kad problema yra pašalinta. Aš manau, kad e, ataskaitų teikimas yra geras, pranešimai yra geras dalykas, bet ne tai neturėtų iškraipyti sistemos. Be to reikia sukurti abipusi informacijos srautų sistemą. Ne tik tai pranešti atitinkamai institucijai, bet taip pat e, turi pranešėjas gauti informaciją apie tai, kokiu imtasi priemonių arba kokios būtų rekomendacijos gedimui pašalinti. <clears throat> Todėl bendravimas turi vykti abiejomis kryptimis tarp verslo ir kompetitingos institucijos. Visiškai pritariu tam, kad reikia sustiprinti poreikį ir garantuoti, kad e, visą parą e, reagavimo incidentus grupės dirbtų ir reaguotų į įvykius. Visiškai pritariu tam, kad būtų e, naudojamas vieno langelio principas pranešimams apie incidentus. Idealiu atveju, aišku, būtų apskritai vienas langelis visai ES skirtas, tačiau dėja tai vargu ar įmanoma, bet kiekvienoje valstybėje narėje tikrai turėtų būti toks vienas informacijos e, surinkimo centras nes jeigu, sakysime, vienoje valstybėje narėje tai bus um, e, viešoji įstaiga, kitose valstybėse narėse bus skiriamos kitos įstaigos, tai gali kilti chaosas. Aš manau, kad reikia surasti kažkokį tai bendrą vardiklį šiuo atveju. Toliau. Manau, kad e, reikėtų įtraukti į direktyvą tekstą dėl atvirų standartų saugumo. Vėlgi galime pasinaudoti FECIS ir Seneleko gerą patirtimį ir sukūrimas atvirų standartų, minimalių atvirų standartų yra labai geras dalykas Aš manau, kad rekomendacijos šioje srityje, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, būtų sveikintinas dalykas. Aišku, nereikėtų dubliuoti reikalavimų, nes yra reikalavimai dėl asmens duomenų pranešimo ir dėl um, kitų dalykų, kurie įtraukti į telekomo uh, teisės aktų paketą. Vienai par kitaip labai svarbu, kad visos įmonės veikiančios rinkoje turėtų vienodas sąlygas ir veiktų vienodomis sąlygomis. Ačiū. Toliau pasisakys kitas šešėlinis pranešėjas, ponas Kroitsmanas. Tačiau prieš tai noriu visus informuotą, kad dėja turiu apriboti jūsų pasisakymo laiką trimis minutėmis. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. bendrosios rinkos komitete buvo pateikti pakeitimai dėl šios direktyvos, dėl pranešimo ir e, aš manau, kad e, mes, mums labiausiai rūpi, kaip sutvarkyti patį sprendimų prieimimo procesą. Deja, mes tikrai nesame kompetitingi dirbti visose tose sritise, kurios atsispindi pranešime, bet aš manau, kad vienai par kitai pranešimas yra labai geras atspirties taškas tolesnėse diskusijose. Labai daugeliu dalykų pritariu, kas yra pasakyta pranešime. Uh, ponios dėl Kastiljo, dėl taikymos ryties, dėl apibriešių, dėl visų suinteresuotojų pusių įtraukimo. Mano galva, komisija savo pasiūlymų žengia per nelik toli. Reikėtų apsiribuoti tais sektoriais, kuriems bus padarytas didžiausias uh, priemon, e, poveikis įdiegus priemonas. Ir pirmiausia, reikia galvoti apie paslaugos teikėjus. Energijos e, teikėjai ar transporto operatoriai irgi yra susiję ir dar reikia užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir Vanašabė in Inko pasisakė už tai, kad būtų didesnė konkurencija ir patobulintas veiksmų derinimas europinių lygių, kad tikrai būtų tas vienas centras, su kuriuo visuomet susisiekiama kilus incidentams. Dar egzistuoja ir neformalūs tinklai, kurie vienyje įvairiasias organizacijas. Todėl reikia galvoti ir apie tai, kad netektų toms organizacijoms versti savo veiklą aukštinkojomis. Dar vienas dalykas, kad nebejotinai sritis yra susijusi su rizika. Aišku, deleguotaisiais teisės aktais bus galima šalinti kai kurios rizikos elementus, bet manyčiau, kad yra klausimų, kuriuos reikia spręsti ir skirtingai. Turime kiekvienu atskiru atveju, kiekvieną atskirą atvejį panalizuoti, o ne bandyti taikyti visiems vieną ir tą patį receptą. Dar vienas dalykas, kad reikalingos paskatos užtikrinti reikia, kad e, įmonės už savo veiklą šioje srityje nebūtų baudžiamos. Ir tik tos įmonės turi imtis priemonių, kurios susidurs su rimtomis ekonominės veiklos reguliavimo pasiekmėmis. Bet, ne, bet darbas neturi vykti tik vienpusiškai. Uh, negali būti teikiama informacija valdžios institucijoms, nieko negaunant iš jų. Todėl aš manau, kad pranešimas yra rengiamas tinkamai ir laukiu kitos diskusijos su kolegomis. Ačiū. Toliau pasisakys ponia Drasdota. Ačiū kolegos. Noriu padėkoti poniai dėl Kastilijo už labai išsamų pranešimą. Aš jau anksčiau esu išsakiusi nepasitenkinimą šią direktyvą, nes kvestionuojamas valstybių narių teisėtas e, veikimas užtikrinant tinklų saugumą. Nepamirškime, yra socialiniai ir ekonominiai veiksniai ir ypač e, e, gynybos ministerijos tengiasi apsaugoti savo lauką. Jau tai, kad nebuvo sureaguota į mano iškeltą pastabą, savaime kelia nerima, nes um, mūsų karinė pramonė, mūsų gynybos pramonė stengiasi apsisaugoti šimtų procentų, bet mes negalime parlamente sutikti aklai su viskuo. Ir niekas e, tikrai nenusipelno daugiau dėmesio negu e, dabartinė padėtis elektroninėje erdvėje. Europos Sąjungos teisėtumui gali net kilti problemų ir a, tai įrodo pranešimas, kuris bus paskelbtas iki, iki kitų metų rinkimų. Beje, reikia pasakyti, kad Europos Sąjunga vis mažiau ir mažiau pasitikima ir nebereikalo, nes tas nepasitikėjimas yra susijęs ir su saugumo uh, E, stoka. Todėl kyla klausimas, kaip užtikrinti tinklų ir informacijos saugumą. Jeigu mes norime sukurti saugų e, tinklą, kurio naudosis valdžios institucijos, tai turime galvoti ir apie tai, kaip užkirsti kelią e, organizacijoms, kurios kuria šnipinėjimo programas, kurios stebi mūsų tinklus ir tai prisideda prie bendro tinklų nesaugumo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 ne, negerai, jeigu yra e, kūriamas vien tik tai e, valdžios institucijoms skirtas tinklas. Aš manau, kad tai turi būti išbraukta iš direktyvos. Dar vienas dalykas tai yra reagavimo incidentus grupės elektroninėje, veikiančios elektroninėje erdvėje, bet jos turi veikti irgi rinkos sąlygomis ir jos nėra kaip, niekaip nėra susijusios su gynybos ministerijomis. Švedijoje, pavyzdžiui, mano šalyje atsakomybė už saugumą yra perduota kariškiams, bet niekasgi nekuria tinklo nesaugiose vietose. Žmonės paprastai tokias vietas palieka. Per mūsų praėjusi e, posėdį ponas Ileris iškėlė vieną labai svarbų aspektą. Tai yra vertikalumas ir skaidrumas. Reikia aiškiai žinoti, kai esame, kada esame saugus, kada nesame saugus ir kodėl. Ir aš visiškai pritariu šitam dalykui. E, pasaulyje įvairūs ekspertai tokius kūriamus tinklus, kaip siūlo komisija, vadina toksiškais tinklais. Ir mane tikrai neramina tai, kad mes bandome apriboti susijusių subjektų ratą ne visais lygiais, kai kalbame apie tinklą, yra patiriamas spaudimas, kiekvienų lygių skirtingas. Pranešimų apie incidentų skaičius irgi kelia nerima, jų tiesiog yra per daug. Mes dabar kalbame apie duomenų teikiamą naudą jau porą metų, bet e, kaip e, užtikrinti, kad e, nebūtų pažeidžiami vartotojai ir e, verslas. Ironiška yra tai, kad argumentai, kurie yra naudojami, atrodytų turėtų užtikrinti didesnį techninį duomenų bazių saugumą, bet taip nėra, nes jeigu net ir um, imamasi priemonio, tas duomenų bazės kontroliuoja kariškiai, tai bet kuriuo atveju negalima užtikrinti absoliutaus saugumo, nes pavyzdžiui 62 milijonai eurų yra išleidžiama. 52 milijonai eurų yra išleidžiama tam, kad būtų apsaugoti tinklai, bet jūs kaip e, paslaugos tiekėjas negalite pasinaudoti ta apsauga. Ir panašu, kad mes iš tiesų niekur nepažengėme pirmin. Děkuji dále se stínu. Ačiū. Pone Ford, prašome. Ponas Ford. Pone Ford vis dėlto. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už, pranešėjui už atliktą darbą. Žinoma, kad yra sektorių, kur informacijos e, sistemų sauga yra labai svarbi, yra pateikta labai daug e, įdomių pavyzdžių, pavyzdžiui, kai transporto sektoriaus e, sistemos buvo, jų atžvilgių yra įvykdyti incidentai, taigi mes turime žinoti apie tokias sistemas ir manau, kad pranešėja puikiai padirbėjo. Dabar uh, Konkrečiai e, reikėtų galvoti, kokie sektoriai turėtų būti reglamentuojami ir taip pat reikia galvoti, na, kas į tą reglamentą turi būti įtraukta. Septintas e, straipsnis, galbūt tai yra vertimo klausimas, tačiau ką jūs siūlote anglų kalba. E, kiekvienas sektorius turėtų turėti būtent jam skirtą CERT tarnybą. Man atrodo, kad jūs, ką jūs turite menį, tai yra, kad būtų bent viena CERT tarnyba įsteigta vienoje šalyje. Valstybė narė gali pasirinkti, e, tarkim, sukurti daugiau tų tarnybų skirtiems sektoriams, tačiau aš manau, kad e, šiuo atžvilgiu kalbą reikėtų e, niuansuoti dėl Europolo vaidmens bendravimas e, su Europolu vyksta per nacionalinės e, teisės saugos institucijas. Taigi CERT taptų kaip ir e, susisiektų su teisės saugos institucija, o teisės saugos institucija susisiektų su Europolu. Aš nemanau, kad e, Europolas, e, na, jo funkcijos būtų praplėstos. E, O dėl deleguotojų aktų ir dėl įgyvendinimo teisės aktų matau, kad e, jūs e, pakeitėte kai kuriuose vietose deleguotusius aktus gyvenimo teisės aktais, tačiau mano nuomonė yra per daug vietų, kur yra numatyta deleguotųjų aktų procedūra. Kadangi kalbame apie jautrus dalykus, reikia žinoti, kokie sprendimai yra priemami ir kokius sprendimus leisime priimti komisijai, tačiau per daug įgaliojimų komisijai tikrai nenorėčiau suteikti. Toliau, dėl valstybių narių įsipareigojimų pagal 14 straipsnį. Žinau, kad IMCO komitete pranešėjas pasiūlė išbraukti žodį public authorities, taigi palikti tik tai rinkos dalyvius. Dabar, jeigu prieduose yra aiškiai pasakyta, kad rinkos dalyviai turi teikti pranešimus, nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso viešajam ar privačiam sektoriui, tada bus viskas aišku. Taigi šiuo atžvilgiu taip pat norėčiau pateikti pakeitimą. Dar dėl 14 straipsnio ir dėl to, ką gali padaryti valstybės narės. Valstybės narės gali užtikrinti, kad e, visi jiems pateiks pranešimus. Kitaip tariant, e, sukurs tam tinkamus e, mechanizmus bet negali užtikrinti, kad rinkos dalyviai teiks joms pranešimus. Tiesiog gali sukurti mechanizmus, bet priversti rinkos dalyvių teikti pranešimus pagal tuos mechanizmus jos negali. Taigi šiuo atžvilgiu reikėtų patikslinti nuostatas. Ir dar dėl standartizavimo. E, ar standartai bus taikomi visur vienodai, visose šalyse? E, čia yra klausimas. Taip pat mes pateiksime šiek tiek e, pasiūlymų e, šiuo atžvilgiu, atsižvelgianti tai, kas yra daroma e, kitose srityse. Taigi, manau, kad Europoje taip pat reikėtų atsižvelgti ir tai, kas yra daroma kitur. Taigi, tokie yra nedėli pakeitimai, kuriuos mes ketiname pateikti ir dirbti jų pagrindų su jumis. Dėkoju. Ačiū. Toliau. Toliau žodis ponui Cukalas. Ačiū pirmininkė. Aš mm, džiaugiuosi mm, tomis pastangomis, kurias deda į šį pranešimą šis komitetas. Jau pasakiau paskutinio posėdžio metu, tačiau man atrodo, kad komisijos pateiktas pasiūlymas tikrai nėra efektyvus ir fragmentiškas. Na, o galutinis pasiūlymas yra mm, labiau naudingas e, komisijos biurokratijai, kad e, kiekvienas komisaras išsaugotų savo kaip ir kompetencijas įvairiose srityse. Tačiau nėra kuriamas ir ieškomas kažkoks europinis sprendimas, kuris užtikrintų, e, kad mūsų ekonomikai ir piliečiams būtų sukurti saugus informaciniai tinklai. Per pastaruosius e, mėnesius mes susidurėme su ne vienu incidentu ir e, paaiškėjo, kad e, tų tie incidentai buvo traktuojami kaip pavieniai nacionalinės svarbos incidentai. Tačiau tuo metu buvo prarasta duomenų apie, pavyzdžiui, 2 milijonus Vokietijos piliečių. Buvo įvykdytas e, incidentas ir prieš vieną JAF įmonę. E, šio incidento metu buvo prarasta labai daug duomenų apie europiečius iš viso 38 milijonai įrašų. Kitaip tariant, programišiai e, atkodavo pradinį programos kodą ir per kelis mėnesius sugebėjo įvykdyti dar didesnio masto išpolius. O Tokiais atvejais, man atrodo, kad e, komisijos pateiktas pasiūlymas nebūtų e, tinkamas, nes e, būtų skirtas didžiosiams šalims, kurios jau turi stiprius mechanizmus skirtus internetui apsaugoti. Tačiau bet koks ekspertas jums galėtų pasakyti, kad kompiuterinių sistemų saugumas yra užtikrintas tiek, kiek yra saugi pati silpniausia interneto grandis. Kitaip tariant, reikalinga stipri ES e, iniciatyva ir tai, kad nebūtų daromos toks pačios klaidos šioje srityje, kaip buvo padaryta su ekonomika. Kitaip tariant, mes e, kūrėme tokias ad hoc e, struktūras, Tuo tarpu Enisa galėtų, pavyzdžiui, e, suvaidinti stipresnį koordinavimo vaidmenį ir padėti mažoms valstybėms apsaugoti savo nacionalinės e, kritinės infrastruktūras. Pone Dekastylio jau pateikė savo pasiūlymus, kaip e, dokumentas galėtų būti papildytas. Tuo tarpu mano pakeitimai taip pat patobulins tekstą ir tikiuosi, kad nesusidarys tokia situacija, kai e, mūsų internetinės sistemos e, bus dar labiau pažeidžiamos nei praeitie. Dėkoju. Thank you. Dėkoju. E, toliau ponas Helmeris. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė pranešė, bet pirmiausia, norėčiau poniai Anderstoter, e, noriu kai ką pasiūlyti, kalbėjo labai ilgai ir mano šalyje sakoma, kad jeigu tu esi paranoikas, tai tai nereiškia, kad iš tikrųjų tavęs niekas ir nepaims. Norėčiau dabar pranešiai padėkoti už jos darbą ir norėčiau sureaguoti į vieną jos išsakytą mintį. Jis sakė, kad jai labiau tiktų dabartinių nacionalinių institucijų bendradarbiavimas, jeigu aš jūs teisingai supratau, o ne naujos Europinės kažkokios tarnybos kūrimas. Mano šalies e, buvęs ministras pirmininkas Seras Jonas Meidžeras, jeigu teisingai prisimenu, jisai sakė maždaug taip, jeigu atsakymas yra daugiau biurokratų, tai keliame neteisingai klausimą. Ir man atrodo, kad tai yra būtent šis atvejs labai e, aiškiai matyti, kad nacionalinių institucijų bendradarbiavimas tarpusavio turėtų būti lankstesnis ir tai yra tikrai pigesnis būdas, negu kad kurti naują biurokratinę struktūrą. Dėl to norėčiau ypač šį pranešėjos e, paminėtą aspektą norėčiau pagirti ir jam pritarti. Dėkoju. Dabar komisijos paprašysiu pristatyti savo nuomonę. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš esu Giuseppe Bemonte, esu pasitikėjimo ir saugumo skyriui e, Connect generalinėme direktorate. E, pranešėja parengė dokumentą, kuris labai gerai atspindi supratimą dėl ketinimų susijusi su papildymu, pa, pasiūlymu. Ir mes panašiai galvojame ir manau, kad e, pranešime tikrai yra nemažai minčių, kurios galėtų mums padėti išspręsti kai kurias gana sudėtingas problemas, ypač taryboje. Mm. E, mes nieko prieš neturime minti e, numatyti daugiau negu vieną kompetentingą nacionalinę instituciją. E, prie papildomų, prie daugiau negu vienas CERT ir e, taip pat bendras e, kontaktinis punktas, kuris leistų keistis informaciją europiniu mastu, būtų naudingas. Taip pat pranešime kalbama apie tai, kokia informacija turėtų būti keičiamasi neklasifikuotos informacijos tinkluose. Tai labai jautri mintis yra pateiktos pasiū, taisyklės dėl informavimo apie incidentus taisyklės, bet tai e, atrodo iš pirmo žvilgsnio gana protinga, kas pasiūlyta. Reaguoju į poną Helmerį. Aš bijau, kad įvyko nesusipratimas. Mes nesiūlome naujos jokios institucijos, mes siūlome bedadarbiavimo mechanizmą. Esame atsisakę, rengdami poveikio vertinimą, minties sukurti naują e, kokios nors, e, kokią nors saugumo agentūrą, kuri e, būtų aukštesnė už dabartinės nacionalinės institucijas. Mes nes jos yra pirmiausia atsakingos už tinklų saugumą. Deja, komisija ir pranešėja ne jų nuomonės e, įsiskyrė dėl rizikos valdymo ir e, incidentų masto valdymo. Pranešėja siūlo priboti taikymo sritį ir atsisakyti reikalavimų taikomų interneto uh, jungties užtikrintojams, interneto ryšio užtikrintojams. Mūsų nuomonė e, pranešės pasiūlymas būtų klaidingas dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, tos bendrovės e, iš tikrųjų vaidina labai svarbu vaidmenį skaitmeninėje darbo tvarkėje. Jos uh, užtikrina nemažai komunikavimo paslaugų ir jos taip pat e, tiesiogiai konkuruoja su telekomo institucijomis ir jos užtikrina platformą e, bendrą, pavyzdžiui, paieškos e, mechanizmams. Ir tai yra nepaprastai svarbu mūsų skaitmenėme amžiuje. Taip pat jos e, užtikrina elektroninę priekybą ir užtikrina saugumui būtinus išteklius bei interneto funkcionavimui būtent būtinus išteklius. Aš minėjau dar vieną dalyką - vienodas sąlygas. 13 straipsnis A. Pa, telekomunikacijų pagrindų direktyvos telekomo paslaugų ir tinklų teikėjai turi e, laikytis e, saugumo reikalavimų, taigi jiems reikia pranešti apie incidentus, jie atsakingi už saugumo užtikrinimą. E, tradiciškai telekomas veikia šioje rinkoje, atsirado ir kitų veikėjų, kurie nėra, pavyzdžiui, europinės kilmės. Dauguma tai yra amerikietiškos bendrovės. Taigi, jeigu mes jų neįtrauktume, tai mes prarastume tam tikras galimybės reguliuoti jų veiklą, taikyti e, atskaitomybės reikalavimus Europoje. Jeigu mes norime užtikrinti vienodas sąlygas visiems, tai reikėtų jas įtraukti. Jeigu jūs norite, kad direktyva atlaikytų išbandymus ateityje, reikia galvoti apie tas bendrovės, nes mes kitaip ap, apribodami um, reikalavimus, trad, apsiribodami trad, tradiciniais operatoriais, iškart padarytume tą direktyvą senamadišką, pasenusią. Dėkuoju. Pone Pilar. Dėkuoju, pirmininkė. Uh, Mes jau beveik visą laiką mums skirtą išnaudojame šią diskusiją, taigi tik tai du arba trys pastebėjimai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie kalbėjo e, ir kurie pasakė, kad yra pasirengę bendradarbiauti. Beveik visi kalbėjo apie tai, Netgi kartais įsiskiria mūsų nuomonės labai, bet manau, kad mes per ateinančias diskusijas, kai kalbėsime apie pateiktus pakeitimus, galėsime suartinti mūsų pozicijas. Tačiau aš manau, kad kalbant bendrai egzistuoja e, kryptis, kuri yra daugmaž vieninga, kai ir mes galime. Mm, tikėtis, kad mums pavyks parengti labai neblogą nuomonę mūsų e, komiteto dėl šio direktyvos pasiūlymo. Aš dabar nekalbėsiu apie kiekvieną pasisakymą, kadangi jeigu atvirai, tai manau, reikėtų daug laiko tam, bet iškilo kai kurie klausimai. Kartais man regis, kad reikėtų mums susėsti ir e, suprasti, kad aš teikiu tam tikrą interpretavimą ir galbūt mums pavyktų susitarti arba išsiaiškinti, ką aš turiu galvoje, o kitais atvejais mes galbūt galime siekti kompromiso ir ieškoti e, bendro požiūrio. Ir galiausiai dar norėčiau e, kai ką pastebėti dėl to, ką ką tik tai sakė komisija. Norėčiau padėkoti komisijai nuoširdžiausiai už šį pasiūlymą. Manau, kad komisija iš tikrųjų e, labai rimtą e, darbą atliko. Ir E, labai svarbios yra sritys, kalbame apie, pavyzdžiui, sveikatos apsaugą, nekalbame ne tik apie tinklus, bet ir apie kitus aspektus. Ir e, iššūkiai yra kiekvienoje srityje skirtingi. Mes dabar žengėme į nepažįstamą mums teritoriją. Pateikti pasiūlymai yra gana sudėtingi ir tai susijęs su didesniais iššūkiais. Norėčiau padėkoti komisijai, padėkoti už tai, kad jį įmasi naujų dalykų. Ir dar porą pastebėjimų. Reikia akcentuoti, mano nuomonė, kai ką. Pirmiausia, komisija nesiūlo vienos Europinės e, institucijos. Komisija pasiūlė vieno, kiekvienoje valstybėje narėje turėti vieną instituciją, o aš siūlau štai ką, kadangi įvairiai labai yra užtikrinama informacijos tinklų saugumas kiekvienoje valstybėje narėje. Gerbkime tai, kas egzistuoja valstybėse narėse ir būkime lankstus dėl organizavimo. Bet reikėtų kalbėti apie uh, vieną informacijos ir kontaktinį centrą. Ir svarbiausias dalykas diskusijos yra tai nustatyti, kas turėtų dalyvauti ir kas e, yra atsakingas pakankamai už tai, kad nustatytų, kuriuos sektorius įtraukti. Ar, pavyzdžiui, interneto bendrovės ar sektoriai, kokie Kokios, pavyzdžiui, turėtų būti bendrovės traukiamos programinės įrangos ar kompiuterinės įrangos? Tai neįtraukta į komisijos pasiūlymus. Yra ir kitų sektorių, kurie galbūt norėtų dalyvauti, bet e, ir turi tam tikrų prievalių dėl tinklų funkcionavimo, bet jeigu tos bendrovės nėra savininkės tų tinklų, tada gali viskas labai tapti sudėtinga, e, problemų kils telekomo operatoriams. Yra daug klausimų ir aš suprantu, kad kai kalbame apie didesnį tinklo saugumą, kartais galvojame apie maksimumą, o ne apie esmę. O mano noras bent jau šiuo atveju kalbėti apie esminius dalykus, tai yra kritinė infrastruktūra, Tai turėtų būti mūsų akcentas ir tai būtų didžiulis žingsnis į priekį, o laikas parodys, kaip ar buvome teisūs, nes tinklų saugumo klausimo ši direktyva neišspręs iki galo. Turėtume pirmiausia galvoti apie šiuos sektorius, o taip pat turėtume užsitikrinti lankstumą tam, kad e, ne psikištume į valstybių narių sprendimus, organizacinius dalykus saugumo užtikrinimo srityje. Ir mes e, su tomis priemonėmis galėsime žengti į priekį, tas žingsnis bus nuoseklus, tai nebus paskutinis žingsnis, bet jo e, reikalauja dabartinės aplinkybės ir apsibrieškime taip mastą ir į gyvendikime tuos reikalavimus, kuriuos pasiūliau. Aš manau, kad apskritai yra sutariama gana neblogai, bent jau mūsų komitete. Aišku, mes turime daug, dar padirbėti ir be abejonės galėsime labai neblogai pagerinti dar e, šį pasiūlymą. Ačiū už baigiamasias pastabas šiuo darbo tvarkės klausimu. O dabar norėčiau informuoti, kad pakeitimus galite teikti iki lapkričio 12 dienos 12 valandos dienos. O dabar šeštasis darbo tvarkės punktas ir tai yra priemonės sparčio elektroninio ryšio tinklų dėgymo sąnadoms mažinti. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Edith Herzog, kuri yra pranešėja šio klausimu. Gerbėmėjai kolegos, galiausiai mes jau svarstysime ir mano pranešimą susijusi su uh, ryšių tinklų dėgymo sąnaudų mažinimu. Ir aišku, reikės apsvarstyti įvairius požiūrius tam, kad surastume sprendimus. O sprendimas turi būti štaikos, kaip paspartinti skaitmeninę rinkos plėtrą nes ją turi naudotis visi. Reikia galvoti apie sinergiją ir bendradarbiavimą bei <clears throat> atsiradusių kliučių pašalinimą, kas šiuo metu nevyksta. Komisija siūlo spartinti civilinės inžinerijos rytyje bendradarbiavimą. Um, supaprastinant leidimų sistemą. Tai nėra naujas dalykas. Jeigu pasižiūrėsite į Portugaliją, kur buvo geležinkelio byla, Ispanijoje nuotekų byla, Vokietijoje, tai pamatysime, kad komisijos pasiūlymas remiasi pačia geriausia įvairių šalių patirtimi. Ir manau labai svarbu paminėti, kad sprendimo privalome ieškoti ir jį rasti greitai, nes negalime paaiškinti savo piliečiams, ypač tiems, kurie gyvena nutolusiuose nuo centrų rajonuose, kodėl negali būti jiems užtikrinta skaitmeninė prieiga. Atsižvelgiate ankstesnę diskusiją, manau, verta pastebėti, kad um, piliečiai turi teisę dalyvauti tokiuose diskusijose kaip mūsų. Aišku, kyla ir skaitmeninės aplinkos apsaugos klausimas, nes jeigu suteikiama prieiga, tai atitinkamai reikia galvoti ir apie apsaugą. Bet Europa negali, nebus pajėgi geriau konkuruoti, jeigu nesutvarkys skaitmeninės erdvės. Dabar dėl daugiametės finansinės programos. Tai pinigų E, skaitmeniniai sistemai plėtoti nenumatyta toje programoje, o sprendimus mes turime surasti. Todėl labai malonu buvo matyti kai kuriuos siūlomus pakeitimus. Taip pat mane nustebino tai, kad dažnai įvairių politinių, skirtingų politinių frakcijų ir skirtingų politinių ideologijų kolegos teikia labai panašius pakeitimus. Viena didelė pakeitimų grupė yra susijusi su reguliavimu ir direktyva. Ir e, tikrai e, įdomu, kodėl kolegos siūlo direktyvą. Ar kad tai bus e, greitesnis būdas problemoms įspręsti. Gal geriau e, galvoti apie reglamentą, kuris būtų nedėlės apimties, bet leistų greitai veikti, veikti vienodomis sąlygomis ir e, kad nebeliktų valstybėms narėms galimybės, e, kaip galima vėliau E, perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. Taigi, kalbant apie tai, ar turi būti reglamentas ar direktyva, aš linkusi pritarti komisijai, kurie teikia pasiūlymą dėl reglamento projekto, nors žinau, kad egzistuoja ir kita nuomonė. Ir ieškant kompromisų, kai svarstysime pakeitimus, bandysime ieškoti e, suderinto sprendimo. Taip pat labai daug pakeitimų buvo teikta dėl dalinio prieigos nesuteikimo, pagrindžiant ir kodėl tokie pakeitimai siūlomi. Bet e, vėlgi šiuo atveju norėčiau geriau suprasti, kodėl toks dalinės šimties panaikinimas yra siūlomas. Juolab, kad valstybių narių geriausia patirtis patvirtina kad būtent bazinių infrastruktūrų atveju reikalinga ieškoti bendrų sąsajų, o ne išimčių. Dar yra pakeitimų susijusių su sauga ir apsauga. Kai kalbame apie apsaugą, tai tikrai džiaugiuosi visais tais pakeitimais, kurie padėtų, padės užtikrinti didesnę apsaugą. Bet man nepatinka tie pakeitimai, kurie tarsi sprendžia E, saugos ir apsaugos klausimą, bet tuo pačiu bando ir e, tarsi e, panaikinti komisijos pasiūlymą. Taigi, didesnis saugumas ir apsauga, bendradarbiavimas, visa tai yra tvarkoj. Bet jeigu saugumo reikalavimai yra tokie, kad šis projektas taps neįgyvendinamas, tai jau tikrai nepritariu. Dar manau svarbu paminėti apibriešių klausimą spartaus tinklo apibrieštis. Tai vienas iš sudėtingiausių klausimų ir šiuo atveju kalbame ne apie apibriešti kaip, apibriešti kaip apie tokią, bet apie tai, kad tinklais būtų galima perduoti informaciją pakankamai sparčiai. Ir per artimiausius keletą metų, manyčiau, pramonė turėtų dirbti bendrai taip, kad būtų įdėktas spartaus ryšio tinklas. Siūloma 100 megabaitų, siūloma 100 megabaitų, bet aš manau, kad e, sparta duomenų perdavimo labai didės ir šiandieną jau galima svarstyti 130 megabaitų variantą, aišku, pasiliekant galimybę, kad peržiūrint reglamentą būtų galima toliau kelti e, spartos rodiklius. Galima pradėti nuo 100 megabaitų, bet gal galima galvoti ir apie 1 gigabaitą. Bet labai daug uh, Europoje yra vietų, kur uh, toks pasiūlymas uh, bus bevertis, nes jie nėra pasiruošę tokio spartaus tinklo įdėgymui. Ir iš tiesų to, tie regionai labai atsilieka šiuo metu, todėl gal reikėtų galvoti apie truputį kuklesnį variantą. Dabar dėl bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo sąlygų. Aš nemanau, kad šis reglamentas pakeis dėrybas tarp susijusių pusių. Tiesiog reikia surasti sprendimą, kuris padėtų besiderančioms pusėms susitarti dėl bendros platformos. Ir Aš manau, kad komisijai nevertėtų todėl šioje srityje labai detaliai bendradarbiavimą reglamentuoti, bet tai galėsime dar pasvarsyti vėliau. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad esu labai patenkinta, kad komisijos pirmininkas Baroso pasiuntė tarybai laišką ir mane nudžiugino tarybos posėdžių rezultatai. Nes būtent um, skaitmeninės vidaus rinkos sukūrimą darbai paspartėjo. Ir aš manau, kad per šį teisėkuros periodą bus uh, pasiekta nemažai. Aš kartu su šešėliniais pranešėjais bandysiu ieškoti bendrų dar likusių problemų pri priimtino sprendimo. Ačiū, ačiū už pristatymą. Ir Pirmasis dabar pasisakys ponas Hopmanas. Pona pirmininkė, kaip ir Nei tai apie tai kalbėjom, todėl beveik ir pamiršau, apie ką kalbėjom, todėl esu labai dėkingas pranešėjai už pristatymą. Ir tikrai galiu pritarti tam, kad kai mes kalbame apie visą šį projektą, tai to projekto tikslas yra padidinti pajėgumus ir atverti naujų galimybių. Ir tai yra svarbus dalykai, dėl kurių visi sutarėme. Lygiai taip pat sutarėme, kad um, iki 20 metų mes turėsime kalbėti apie visai kitokį spartų tiklą. Ir tai bus tinklas, kuris e, galės perduoti duomenis tikrai ne 130 megabaitų pajėgumų. Taigi šitas projektas yra gyvas projektas ir jisai nuolatos keisis. Todėl mes turime labai aiškiai apibriežti didesnės spartos poreikius. Pone Hersok pradėjo šią diskusiją ir aš manau, kad dabar turime gerą progą atsikratyti senojo mąstymo. Aišku, kada mes kalbame apie plačią juostą tinklą, kiek neutralus benorėtume būti technologijų požiūrių, mes vis tiek, mes vis tiek turėsime dviejopą tinklą. Tai yra fiksuoto ryšio perdavimo tinklą ir taip pat mobilųjį tinklą ir tai yra susijęs su optinio kabelio um, panaudojimu. Pats pasiūlymas dėl reglamento susilaukia gana plataus mūsų komiteto pritarimo, bet daugelis narių mano, kad turėtų būti nereglamentas su direktyva. Ir paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad plačiajuošio tinklo plėtra tikrai nėra Europos Sąjungos kaip po tokios užduotis. Plačiajuosi tinklą turi plėtoti valstybės narės, savivaldybės ir atitinkamai vairios įmonės, kurios kartais tarpusavyje konkuruoja, o kartais ir bendradarbiauja. Bet būtent visiems mano paminėtėm veikėjam tenka pagrindinė atsakomybė. Mūsųgi tikslas turi būti ne detalus reglamentavimas, nes mūsų valstybėse narėse sąlygos, atstumai, geografinės ypatybės, klimato ypatybės yra labai e, įvairios. Kitas dalykas, kad nacionalinė teisė labai skiriasi ir todėl, kai, ir todėl atsiranda skirtingas spar, plačiajuošio spartaus tinklo dėgymas. Aišku, negalime atsisakyti greito tokio tinklo sukūrimo, bet kaip jis bus kūriamas, tai tikriausiai pasirinks kiekviena valstybė narė. Tikslai yra bendri, bet tų tikslų pasiekimo metodai skirtingi. Dar vienas dalykas - valstybės narės turi imtis visų priemonių, kad būtų kaip galima lengviau įmonėms, savivaldybėms, bendruomenėms bendradarbiauti ir išnaudoti turimą infrastruktūrą ir įrangą, neperžengiant leistinų teisėkuros ribų. Vienose, pavyzdžiui, vietose problemos yra susijusios dėl teisinės struktūros, kitose dėl visai kitų dalykų. Mes turime gerbti tos skirtumus. Ir savo reglamentavimu vengti pernelyg detalaus reglamentavimo, e, kuris sukurtų papildomą biurokratinę naštą. Vienas pavyzdys, kurį tikriausiai po keletos metų vis visai kitaip suprasime, yra ženklinimo ES sistema. Ir e, pavyzdžiui, tas plačiajuošio tinklo žymuo. Idėja gal ir gera, bet ta tikrovė, tai vis tiek liks tokia pati. Ir aš manau, kad mes kurdami tokį žymenį tiesiog sukursime biurokratinę mašiną ir um, atsiliksime nuo pasaulio. Aš manau, kad reikia labiau žiūrėti, orientuotis į tikslą. Dar svarbu, kad užtikrintume, kaip kad siūlo konkurencija tarp įvairių susijusių subjektų dėgiančių plačiajuosti tinklą. Ir apie tai kalbama ir ponios Herco pranešime, ir taip pat nemažai pakeitimų dėl to pateikta. Todėl, ponia pirmininkė, aš manau, mes turėtume vis tik tai galvoti, kad šioje srityje turi būti priimta direktyva, užtikrinanti atitinkamą saugumo ir apsaugos lygį, bet neturime pernelyg detaliai reglamentuoti visko. Todėl, ponia pirmininkė, aš manau, kad tai, ką turime dabar, pasitarnaus tolesniai diskusijai. Ačiū. Dėkoju. Ponas Johansson, prašome. Dėbė mikrofono. norėčiau pakalbėti apie e, tai, kas yra svarbu, tai yra atvėrimo klausimas, tai susijęs su konkurencija ir pažanga. E, atitinkamų pakeitimų pateikiau ir mes turėtume e, bandyti E, priartėti prie tų galimybių. Pirmiausiai tinklo e, klausim, tai tinklo atvėrimo klausimo. Reikia užtikrinti įvairialypę prieigą. Ir aš norėčiau pateikti klausimą pranešiai. Turime mes išsiaiškinti labai aiškiai, koks yra išeities taškas. Kalbu apie tai, kad tinklai turi būti atviri ir mums reikia reglamentavimo skirtingiems e, tipams. E, kalbu iš patirties. Tam tikri tinklai pasižymi tam tikromis charakteristikomis ir mes turime turėti galimybę e, pasižiūrėti sąlygos, kurios užtikrinta, e, užtikrina tų tinklų egzistavimą ir paskui pagalvoti, kaip atverti juos konkurencijai Ir aš žinau, kad yra skirtingų pasiūlymų dėl mm, kompromiso, bet prašyčiau, kad pranešėja pasvarstytų atviresnių tinklų galimybę, kad būtų galima užtikrinti daugiau paslaugų ir geresnę jų kokybę. Labai ačiū. Pone Anders Dotter. Thank you, Chairman. And so... Dėkoju pirmininkė. Kalbėsiu iš karto po kolegos iš Švedijos. Ir galiu sakyti, kad e, mes dabar peržiūrime pakeitimus ir džiugu matyti, kad tarptų pasiūlymų yra daug kas bendro. E, skir... Manome, kad kaip ir pranešėja, neprotinga būtų reglamentuoti šią sritį reglamentu, kas yra pats na, detaliausias reglamentavimo būdas to, kas vyksta e, vietos lygmeniu. Aišku, jeigu šis reglamentas bus e, patvirtintas Europos parlamento, galbūt e, tie tikslai, kurie įtvirtinti šiame reglamente, bus įgyvendinti greitai. Bet su mumis susisiekė daug suinteresuotų asmenų, kurie mano, kad na, komisijos pasiūlymas tiesiog kertasi su tuo, kas vyksta E, realybėje, pavyzdžiui, apie tai kalbėjo ir ponas Johansson. E, turime žinoti, kad ES veikia įvairūs e, veiklos modeliai ir tai yra sveikintinas dalykas, toks dalykas yra naudingas ES. Taip pat norėčiau pritarti tam, ką pasakė pona Hersog dėl kaimo vietovių. Tačiau būtent vietos valdžios institucijos įmasi e, plačiojuočio ryšio dėgymo. Būtent e, tose e, vietose šiuo metu vyksta daugiausiai projektų. Pavyzdžiui, visai neseniai 2013 metais yra įgyvendinamas pilotinis projektas siekiantis aiškinti, ar 14 tūkstančių Belgijos piliečių galėtų prisijungti prie plačiai juoščio ryšio. Tokie panašus pobūdžio pilotiniai e, projektai buvo įgyvendinti Skandinavijos šalyse, o Belgijoje tik dabar. Tai atrodo, kad e, vyksta dėl to, kad yra per mažai konkurencijos tarp rinkos dalyvių ir todėl nėra skatinamas plačiai juoščio ryšio dėgymas. Pavyzdžiui, Rumunija 2011 metais e, buvo pasiekta labai teigiamų rezultatų nuo paskutinio dešimtmečio dėl įdėktų ryšių. Jau yra pasiekiamas dažniausiai net 75 megabaitų e, ryšys greitis. Taigi matote, kad nėra didžiulio skirtumo tarp didelių ar mažų šalių, turtingų ar skurdžių, viskas priklauso nuo požiūrio. Ir man atrodo, kad reikėtų daugiau įgyvendinti e, inovatyvių e, modelių, e, kurių pavyzdžius matome naujose ES šalyse. Matome, kad na, plačiajuostis ryšys pakankamai nebrangiai kainuoja ES. Ir aš laikausi nuomonės, kad šis pateiktas pasiūlymas gali tiesiog turėti neigiamų pasiekmių, nes primes valią vietos valdžios institucijoms, ką jos ga, turi daryti, o mes turime suteikti joms lankstumą, kad jos ieškotų sinergijų. Aš šiuo atžvilgiu pasitikiu valdžios institucijomis, e, jos visada siekia sinergijos tarp įvairių infrastruktūrų. Žinome, kad yra daug vartingų valdžios institucijų ES, o šis tiesiog pasiūlymas yra joms nenaudingas. Taigi toks mano pasisakymas. Dėkuoju. Ačiū. Turiu gerų žinių, kadangi aš pirmininkauju, man neteks pasisakyti uh, šiose diskusijose ir dabar iš karto norėčiau suteikti žodį poniai De Castillo. Aš norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Hersog už atliktą darbą. Kaip visada, mes turėjome galimybę uh, bendradarbiauti ir manome, kad jos pristatytas pranešimo projektas yra puikus. Vis dėlto nenorėčiau leistis į detalės, kas čia rašoma, tiesiog norėčiau įvardinti tuos sunkumus, į kuriuos reikia atsižvelgti. E, norėčiau atkreipti e, šešėlinių pranešėjų dėmesį Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybės, kad komisija pateikė reglamento pasiūlymą ir, kaip aš suprantu, e, dauguma remia e, tai, kad reglamento turėtų pakeisti direktyvą. Tuo pat metu komisija vis dėlto pateikė ne direktyvos, o reglamento pasiūlymą ir į tai reikia atsižvelgti. Nes, e, na, ne visada pakeitimai, kurie yra pateikti, dera su e, reg direktyvos projektu. Taigi, bet kuriuo atveju mes e, turime žinoti, kokia yra e, situacija ir galbūt e, peržiūrint pakeitimus, teks juos dar keisti, atsižvelgianti tai, koks bus galutinis šio teisės akto statusas - direktyva ar reglamentas. Pirmininkas, ar dar yra norinčių pasisakyti šiuose diskusijose? Jeigu ne, tada aš norėčiau vėl suteikti, suteikti žodį komisijai. Ačiū, ačiū už suteiktą žodį. Labadiena visiems. Aš esu ponas Hruspet e, iš Europos komisijos. Esu iš generalinio direktorato, kuris yra atsakingas už šį konkretų teisės akto pasiūlymą. Na, mes jau girdėjome uh, E, jūsų pasisakymus dėl skirtingų pakeitimų, todėl aš norėčiau pakalbėti apie principus, kuriais remiasi mūsų pateiktas pasiūlymas. Ir norėčiau tiesiog jums juos priminti. Visų pirma, pripažįstu, kad e, komitetui labai svarbus mūsų pateiktas pasiūlymas, todėl Matome, kad su juo sparčiai yra dirbama. Matėme, kokios pastabos buvo pateiktos. Ne va tai, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus. Ir visa tai yra atspindėta e, tarybos išvadose, kurios, e, kuriuose ir minimas šis pasiūlymas. Šis pasiūlymas E, tarybos nuomonė yra būdas paskatinti investicijas į skaitmeninę ekonomiką, o tai yra vienas iš tų ramščių, kurie leis e, užtikrinti augimą ir kurti darbo vietos. Taigi šis pasiūlymas yra labai svarbus ir turėtų būti vertinamas tokiame kontekste. Tai reiškia, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus siekiant ir skaitmeninės darbo tvarkės tikslų. Be to, yra susidariusi puikia galimybė Europos parlamentui aptarti šį pasiūlymą dar esant šiai Europos parlamento kadencijai ir tikėkime, kad diskusijos baigsis e, dėl šio teisės akto, dar esant šiam Europos parlamentui, manome, kad tai yra įmanoma pasiekti. Be to visą tai taip pat ir dera su kitais tikslais. Šis teisės aktas yra viena iš priemonių, kurie leis įgyvendinti skaitminės darbo tvarkės tikslus. O dabar norėčiau sugrįžti prie vieno klausimo dėl didelės spartos apibriešties. Komisija pritarė tam, kad niekada nebūsime pakankamai ambicingi. Reikia pripažinti, kad techninė raida vyksta labai sparčiai, kaip ir matėme praeityje. Tačiau, kalbant apie šį pasiūlymą, mes norime užtikrinti, kad investicijos būtų daromos bent jau siekiant skaitminės darbuotvarkės tikslų. Taigi, vienas iš tikslų 20 metams būtų štai koks. Visas pla plačia juostis tinklas būtų su bent 30 MB sparta. Taip pat bent 30 procentų plačiajuoščio ryšio turėtų siekti 100 MB spartą. Ir kai mūsų pasiūlyme yra kalbama apie konkrečią spartą, e, ji turėtų būti vertima pagal tai, ko reikalaujama skaitmeninėje darbo tvarkėje. Todėl labai sunku apibriežti mūsų reglamento taikymus rytį. Jeigu mes būsime pernelyg ambicingi arba jeigu mes suplaksime kelis tikslus į vieną vietą, į šį reglamentą, greičiausiai mes e, neužtikrinsime renkiamų investicijų. Kitaip tariant, visos tos e, technologijos, kurios egzistuoja dabar, neatitiks minimalių reikalavimų. Ta galima pasakyti, pavyzdžiui, apie mobilų ryšį. Buvo taip pat sakyta, kad mobilioji infrastruktūra būtent prisideda prie to, kad būtų galima pasiekti skaitmenės darbo tvarkės tikslų. Taip pat norėčiau pakomentuoti dar vieną aspektą, apie ką kalbėjo ponė Hersok. Tai yra saugumo ir saugos klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad komisijos e, pasiūlymas e, turėtų būti vertinęs štai kaip mes bet kuriuo savo pasiūlymu neturėtumėm kažkaip neigiamai paveikti saugumo arba saugos. Ir visa tai yra įtvirtinta 13 konstatuojamoje dalyje. Taigi dar kartą nu, norėčiau pabrėžti, kad tai yra vienas iš mūsų siekių. Toliau, dėl to, ką pasakė, matau, kad man laikas eina į pabaigą, tačiau norėčiau dar pakalbėti apie štai kokį klausimą. Ar turime kalbėti apie reglamentą ar apie direktyvą? Norėčiau Jums priminti, kad komisija įvertino įvairias opcijas ir koks scenarijus yra geriausias. Poveikio įvertinimas buvo atliktas ir um, būtent uh, tuo metu buvo vertinama reglamento arba direktyvos galimybė. Galimybės. Sakėme, kad uh, skaitmeninės darbotvarkės uh, tikslai galėtų būti pasiekti e, greičiau, tik jeigu komisija pateiks labai tokį tikslingą reglamento pasiūlymą. Tik tokiu atveju būtų galima pasiekti tų e, darbo tarkės tikslų. Siekti tų pačių tikslų per direktyvą užtruktų ilgai. Valstybės narės turėtų įdėkti direktyvą į nacionalinę bazę ir tai gali taip pat privesti prie fragmentacijos. Toliau kitas klausimas, kodėl mes reglamentuojame tokius vietos valdžios kompetencijai priklausančius dalykus. Komisija taip pat e, analizavo šį klausimą ir norėjome, kad būtų palikta pakankamai e, laisvių e, vietos valdžios institucijas. Mes nenorime numatyti ir primesti kažkokio ekonominio modelio. Ne, mes norime įgalinti kiek įmanoma didesnį ekonominių modelių egzistavimą vadovaujantis valstybių narių sukaupta patirtimi. Suprantame, kad dėgymas yra vietos valdžios institucijų reikalas, bet Norėčiau pabrėžti, kad e, mes taip pat įvertiname ir subsidirumo principą ir laikomės nuomonės, kad šis reikalavimas yra išpildytas ką patvirtino ir nacionaliniai parlamentai, kurie peržiūrėjo mūsų pasiūlymą ir daug, pažiūrėjau, parlamentų, skaitant ir Švedijos parlamentą, paremė mūsų požiūrį, kad subsidiarumo principo reikalavimas yra išpildytas. Ta patį galiu pasakyti ir apie regionų komiteto nuomonę. Uh, E, komitetas e, įvertino šio reglamento poveikį vietos valdžios institucijoms ir buvo nuspręsta, kad e, subsidirimo principas yra įgyvendintas. Dar norėčiau pabrėžti, kad komisija yra atvira, atvirai nusiteikusi, kad teisė, kuros proceso dalyviai rastų sprendimą Ir taip pat norime pabrėžti, kad vis dėlto tikslingai pasirinkome reglamentą ir tai yra tik tai vienintelis būdas, kuris leistų mums pasiekti užsibrieštų tikslų. Dėkoju. Thank you. Dėkoju. Vis tiek turite pasirinkti e, skirtingai galimybę, jeigu komitetas pareiks tvirtą nuomonę dėl jūsų pasirinkimo. Pone Hokmarka, jūs turėjo papildomą klausimą. Tikoju, nenorėčiau pradėti diskusijų, bet kai ką norėjau pasitikslinti dėl diskusijos dėl spartos ir pajėgumų. E, tai nėra susijęs su e, ambicingumu. Mes turime tikrai būti kaip galime labiau ambicingi, bet pagalvokime 30-100 e, megabaitų. Tai yra didžiulės ambicijos, tai yra skaitmenėje darbo tvarkėje įrašyta. 30 e, megabaitų iki 20 metų, 100 pusė gyventojų iki 20 metų. To nepakanka. Mūsų realybė aplenks. Ir tai reiškia, kad tai bus mūsų tikslai. Mes pakliūsime į pinklės investuosime į e, žemą pajėgumą ir paskui greitai negalėsime nieko pakeisti ir ateityje nukentėsime nuo to. Aš norėčiau dar labiau ambicingų tikslų, nes tie, kuriuos dabar užsimojame, nėra pakankamai e, aukšti ir mes norime galvoti apie aukštus tikslus ir pakankamai lankstumo. Dėkuoju dabar ponė Herco pranešė. Ačiū, ponė e, Čičesteri. Man labai apmaudu, kad jūs kaip šešėlinis pranešėjas nenorėjot pri savo nuomonės, bet kaip pirmininkas jūs tikriausiai norite išlikti neutralus. Aš suprantu tai, ponė Johansai, taip mes prims, sieksime kaip galima daugiau kompromisnių su e, pakeitimu. 28 lapkričio balsuosime, e, tai mes turėsime gal kitą savaitę jau pradėti, tiksliau dar po savaitės, nes kitą savaitę socialistų nebus, tai turėtume e, tartis. Noriu sureaguoti tai, kas sakė ponas Jokmarkas. Taip, mes turime būti ambicingi, bet ne tik dėl spartos, o taip pat ir dėl visuotinumo. Aš kol kas nesu tikra, kad mes turime rinktis direktyvą, nes nežinau, ar e, valstybių vadovai ir valstybės yra pakankamai pakankamai palankiai nusteikusios e, skaitmenimo požiūrių, nes e, matome, kad beveik viską atsikratoma skaitmeniam sektoriui, jeigu tai susijęs su finansinėmis išteklėmis. Taigi, manau, kad galbūt reikėtų reglamento su didžiausiu galimu lankstumu, galbūt tai būtų toks tarpinis variantas. Šis pasiūlymas yra tarp reglamento ir dektyvos, nes nėra daug. Uh, e, platus mastas, bet yra nemažai lankstumo valstybėms narėms numatyta, tačiau tokiu, ir tokiu būdu mes neprarasime laiko, nereikės e, perkelimui e, parlamentams skirti laiko. Kolegos, mes matome, kai priimama direktyva, kiek valstybės narės linkusios įgyvendinti nuostatas. Paminėsiu skirtingą, kitokį pavyzdį, e, brandolinės saugos direktyva Vokietija netgi jos ne įgyvendino. Kaip keista, ar ne? Taigi direktyva nebus sprendimas, nes valstybės narės galės e, pasirinkti netaikyti tam tikrų priemonių, o mes norime, kad visi Europos piliečiai galėtų pasinaudoti skaitmenėmis technologijomis. Ir e, man malonu, kad ponas Jokmarkas pritarė mano minčiai apie laipsniškumą, mes pasiekime tikslą, paskui keičiame ir taip toliau. Dėl e, kompromisų mes susieksime, dėkoju Pilar, kad ji kalbėjo apie tai, kad jeigu mes iš reglamento direktyvą e, žengsime, tai reikės pasižiūrėti iš naujo pasiūlymą. Aš nežinau, ar tai bus padaryta per vieną žingsnį, bet aš stengsiuosi dirbti kaip galima geriau ir mes per rinkimų kampaniją turime paaiškinti piliečiams, kodėl mes nedarome kai ko arba kur kas geriau būtų paaiškinti, kaip mes uh, tai užtikrinsime. Ir uh, e, uh, Ameli kalbė apie savo kartą, ta karta tikrai yra nepatenkinta dėl to, kad trūksta skaitmenės aplinkos. Mes turime e, galvoti apie pirmiausiai jaunesnius rinkėjus ir turime akcentuoti, kad mes siekime užtikrintą skaitmenę aplinką. Pone Andersdot, ar jūs norite dar sureaguoti? Aš labai džiaugiuosi, kad e, į mano kartos susirūpinimą atsižvelgta. E, parlamente e, ir per pasarus dviejus metus yra daug ko padaryta jaunosios kartos e, labui dėl to, kas sakė komisija apie tarybą, subsidiarumo patikras, apie tai buvo kalbėta praeitą savaitę, bet matau, kad uh, Dabar komisija per metus pastarosius ar dviejus pasiūlė nemažai tekstų, kurie yra palankus tik labai e, dideliems operatoriams anksčiau ES modelis buvo pagrystas konkurencija, o dabar bijau, kad keičiame e, šią praktiką ir kad vyksta politiniai žaidimai ir vargu ar turėtume taip daryti. Nemanau, kad kas nors būtų labai patenkintas tokiu pokyčiu, pirmiausia, nacionalinės e, reglamentavimo institucijos, bet e, jeigu kalbama su ministru pirmininku ir apie gražius e, pranešimus spaudai rinkėjams, gal tas žmogus ir nėra labai linkęs rinktis skaitmeninių dalykų, bet jeigu būtų gražus pranešimas spaudai, tai galbūt jisai ir pasirinktų. Tai Europos Sąjunga e, jauni žmonės nepasikitikė dėl to, kad jie labai dažnai, labai dažnai keičia visus reikalavimus ir kol kas jie nemato e, kaip ES gali būti jiems naudinga. Galbūt šis reglamentas dėl plačiojo ryšio dėgymo būtų vienas iš dalykų. O dabar matome, kad e, keičiasi kryptis nuo greito pritaikymo, konkurencingumo į kažką, kas yra visai kita ir tai man kelia surūpnimą. Ačiū. Diskusijas dėl šio klausimo baigėme. Norėčiau dar kolegoms priminti, jog balsuosime komitete lapkričio 28 dieną e, ir turėsime labai nemažai kompromisinių pakeitimų. Kitas paskutinis klausimas prieš koordinatorių posėdį yra pirmojo dešimtuko konsultacijos, naujausia informacija, tai yra konsultacijos dėl e, reglamentavimo naštos sumažinimo mažutiniams ir vidutinėms įmonėms. Suteikiu žodį ponui Rubikui. Patys svarbiausi dalykai, kaip visada, atsiduria arba pradžioje, darbo dienos arba pabaigoje, taip jau nutinka. Bet šis klausimas, kuris svarstome, yra labai svarbus, nes visi esame gerai susipažinę su situacija. Nes naujas verslas, e, kuris gyvoja penkerius metus, sukuria apie 80 procentų naujų darbo vietų. M mažose ir vidutinėse e, įmonėse dirba apie 80 milijonų žmonių visoje Europoje per 50 procentų vertės yra sukūriama. Ir politinė prasme, kas yra labai svarbu, yra tai, kad 80 procentų visų mokesčių sumoka būtent mažos ir vidutinės įmonės. Jos apima sportą, mokslinius tyrimus ir įvairias įvairias kitas sritis. Europa Europai tenka 25 procentai visos pasaulinės pramonės. Bet MVI mažoms ir vidutinėms įmonėms vis daugiau kuriama naujų taisyklių reglamentavimas yra pakankamai rimtas ir jeigu, pavyzdžiui, asmenys dirba savarankiškai ir paskiau nori uh, samdyti darbuotoją, tai jie iškart įžengia į nusikalstamos veikos sritį, nes, kaip savarankiškai dirbantis asmuo, jūs negalite samdyti ir bent jau teoriniu požiūriu taip yra. Jeigu norimte gerai žinoti darbo teisę ir su jas susipažįstate daiteliai, tai tada susidurite su virtinė problemų, nes pavyzdžiui, jums reikia apskaičiuoti PVM, jums reikia apskaičiuoti kitas sąnaudas susijusias su atliekų šalinimu ir panašiai. Socialiniai, e, jeigu mes norime, kad socialiniai standartai Europoje būtų kuo aukštesni, tai tada ir mažos vidutinės įmonės turi būti pakankamai konkurencingos. Ir būtent mažo verslo aktas buvo gerai išanalizuotas, mažas tai yra patrauklus, yra daug uh, įvairiausių dokumentų, prie kurių uh, rengimo prisidėjome ir mes. ES sugebėjo sumažinti uh, biurokratinės reikalavimus. Ankstesnis ministras Štoberis sakė, kad maždaug 26 procentais per pastarį laikotarpį buvo sumažinta biurokratinė našta. Bet jeigu palyginsime su bendru ES vykdomų reglamentavimų. Tai tie 26 procentai tai yra tik tai lašas jūroje. Verta paminėti atskirai naują iniciatyvą, tai yra reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą kuri yra svarbi. Neseniai mes, vat ką tik tai svarstėme plačiajuošio spartaus tinklo. Uh, problemas. Viskasgi yra susiję su išlaidomis, su pinigais, nes neįmanoma aukcionuose pardavinėti dažnių, paskiau apmokestinti prisijungimą nes vėliau gali atsirasti dar be kita ko ir papildomų išlaidų. Todėl geriausias dalykas tikriausiai būtų iš vis panaikinti tam tikrą naštą mažoms ir smulkioms įmonėms ir pagalvoti, kaip mažos ir vidutinės įmonės bei taip pat savarankiškai dirbantis asmenys galėtų pasinaudoti geriau negu dabar naujausiomis informacinėmis ir ryšių technologijomis. Daugelis MVI e, gamina pigiau greičiau pasiūlo savo produktus vartotojams. Bet kita vertus yra įvairios paslaugų teikimo taisyklės, yra Schengeno kodeksas, yra daug kitų taisyklių, kurių būtina laikytis. Todėl reikalingos priemonas, kurios užtikrintų kad e, pirmiausia didžiausias dėmesys būtų skiriamas pirmojo dešimtuko iniciatyvai Mažos ir vidutinės įmonės bei savarankiškai dirbantis asmenys tiesiogiai siūlo vartotojams savo produkciją ir jos neturi tarnauti oficialiosioms struktūroms, viešosioms įstaigoms. Kai reikalaujama per daug, tą iš karto pajunta mažos ir vidutinės įmonės. Ir aišku, Ekosokas bei regionų komitetas turėtų pirmiausiai panalizuoti šiuos dalykus, nes jie yra arčiausiai vietoje prie mažų ir vidu, vid, vidutinio dydžio įmonių. Aš manau, kad visos trys institucijos turėtų glaudžiau dirbti. Ir norėčiau padėkoti parlamento administracijai, kad bent nedidelį žingsnį jau žengėme pirmin. Neseniai a, mus pasiekė informacija apie naujus standartus, apie įvairias technologijų vertinimo galimybės. Tačiau svarbiausias dalykas išanalizuoti tas technologinės galimybės, kuriomis galėtų pasinaudoti mažos ir vidutinės įmonės, o tam reikalinga e, kurti protingą politiką. Jeigu jūs peržiūrėsite šiai temai skirtus lankstinukus ir informacinės brošiūras, tai pamatysite, kiek nemažai padaryta e, Eks ante kontrolė, aišku, yra labai svarbus dalykas teisėkuros srityje. Būtent tuo užsieima Europos parlamentas. Mes analizuojame poveikio vertinimą, konsultacijų e, medžiagą ir rezultatus. Bet dar kitas dalykas tai yra ex post kontrolė. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra sukurta atskira kontrolės sistema, su kuria, manyčiau, e, verta susipažinti. Jeigu mes darome išimtis savarankiškai dirbantiems asmenims ir mikro verslui, tai tada pamatysite, kad vargu ar jie gali samdyti darbuotojus. Aš manau, kad turėtų būti numatytos išimtis, nekuriant papildomų kliučių tokiems, e, tokioms įmonėms samdyti darbuotojus. Aš taip pat pasisakyčiau už tai, kad būtų panalizuotos ir Europos biudžeto galimybės. Reiktų įvertinti biudžeto eilutes požiūrių naujų darbo vietų kūrimo arba darbo vietų naikinimo. Aš manau, kad būtent pažangus reglamentavimas to reikalauja. Ir reikalinga sukurti sąlygas mūsų tolesniai raidai. Kolegos, mes netiek daug turime laiko iki pusės šešių, o darbą turime baigti pusės šešių, todėl paprašysiu visų kalbėti trumpai, taip kaip galima kalbėti. Pone Berėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai. Mūsų parlamentas ir visi šio komiteto nariai ką tik kalbėjo apie tai, kad mažos ir vidutinės įmonės yra labai svarbus ūkio veiksnys, ypač kuriant naujas darbo vietas. Su tuo galima tik sutikti. Todėl pritarėme administracinių taisyklių supaprastinimu šioje srityje. Ir aš manau, kad reikėtų vadovautas ribojančios politikos nuostata šiuo atveju. Dar vienas dalykas tai yra tokių įmonių finansavimas. Tenai išvelgiu dar labai daug spragų. Taip pat džiugu, kad e, e, duoda rezultatų eksante ir ekspost e, kontrolė. Tačiau konkurencingumas nereiškia, kad galime pamiršti esminius dalykus, kurie rūpi mūsų parlamentui. Ir tai būtų sveikata, sauga darbe ir um, pagrindinės darbuotojų teisės bei aplinkosauginiai reikalavimai. Mes, aišku, sveikatos apsaugos e, klausimų nenagrinėsime, nes tai nepriklauso mūsų kompetencijos ryčiai, konkurencijos rytis taip pat uh, remiasi proporcingumo ir uh, solidarumo principais. Todėl pats pasiūlymas dėl rezoliucijos, man atrodo, yra geras ir aš esu visai patenkinta diskusiją, ypač e, ta jos dalimi, kai kalbame apie reikalavimus MVI, bet tai nereiškia, kad visus reikalavimus reikia panaikinti. Aš manau, kad tą rezoliuciją mes gerai prisidėsime prie bendro darbo. Ačiū. Toliau ponas Johansonas. Na, aš iš karto įsijungsiu mikrofoną, nepamiršiu to padaryti. Ačiū, ponė pirmininkė trumpai. Visiškai pritariu daugeliu dalykų, kuriuos siūlo ponas Rubekas. Bet aš manau, galėtume atkreipti dėmesį į dar vieną aspektą, kai kalbame apie MBI. Mes labai dažnai kalbame apie MBI sąsają su vartotojais ir taip pat santykius su stambiaja, stambiuoju verslu. Tačiau pamirštame mažų ir vidutinių įmonių tarpusavio ryšių plėtros klausimą. Dažnai bendradarbiavimas plėtojamas labai skirtingai nes daug kas priklauso nuo kilmės šalies, o kilmės šalies klausimus kiekviena valstybė narė reglamentuoja skirtingai. Aš manau, reikėtų čia pasižiūrėti. Toliau, elektroninė priekyba ir interneto panaudojimas priekybai. Aš manau, kad e, mažos ir vidutinės įmonės ir šioje srityje e, turi dar neišnaudotų galimybių. Dar vienas dalykas tai yra kainodara ir kainų nustatymas, teisė jas nustatyti. Aš manau, mažos ir vidutinės įmonės turi turėti daugiau lankstumo. Taigi, e, tarpusavio ryšiai tarp mažų ir vidutinių įmonių yra labai svarbus dalykas. Ir kaip jūs sakėte, ponia Rubikai, yra dar viena problema, tai yra informacijos teikimo problema, nes jos reikia teikti pagal reikalavimus įvairioms institucijoms. Bet vienaip ar kitaip reikėtų plėtoti tarpusavio santykius tarp mažų ir vidutinių įmonių. Toliau ponia Ford. Ačiū. Man atrodo, kad mes kreipiamės į mažas ir vidutinės įmonės. Uh, kad e, jos įvardintų, kokie teisės aktai joms kelia daugiausiai problemų. Ir dabar reikia reikalauti, kad e, na, būtų imtasi veiksmų dėl šių teisės aktų. O aš konkrečiai pateiksiu konkrečių pasiūlymų. Žinau, kad e, kyla problemų dėl mikro įmonių, kuriuose dirba du žmonės arba du šimtai žmonių. Ta, tačiau, sakoma, jeigu bus numatytos išimtis mažoms įmonėms, bus e, tas išimti, išimčių skaičius didinamas. Tačiau mikro įmonė tikrai skiriasi nuo tos, kurioje dirba du šimtai ir daugiau darbuotojų. Ir reikėtų, na, numatyti išimtis e, skirtingo dydžio įmonėms. Taigi, negalite sakyti, kad mikro įmonė skiri, nesiskiria nuo mažos įmonės. Dabar dėl to pirmojo dešimtuko. Mes galime jį peržiūrėti ir pateikti pasiūlymus, balsuokime dėl jų. Pavyzdžiui, visai neseniai. E, paaiškėjo, kad e, galima sakyti, kad mikro įmonės galėtų neteikti e, ataskaitų apie, pavyzdžiui, tam, tik, tam tikrus klausimus. Vienom, vienais atvejais tai būtų naudinga įmonėms, kitais ne. Pavyzdžiui, darbo laiko direktyva, ar ji turėtų būti taikoma mažoms vidutinėms ar ne. Apsitarkime, balsuokime ir pasakykime įmonėms, jūs neturite vadovautis tais teisės aktais, jeigu nenorite. Dėl mokesčių ir PVM. Sakoma, kad viena ataskaita turėtų būti teikiama. Mums yra primtinas toks dalykas. Tačiau ta ataskaita neturėtų būti sudėtinga, nes jeigu mes siekiame harmonizacijos PAF srityje, gali kilti daugiau problemų, nes bendra rinka neturi būti e, vienoda. E, ir turėtumėm e, bendroje rinkoje numatyti minimalius reikalavimus. Taigi tai nėra mūsų darbas e, visiems numatyti tas pačias taisyklės. Ir būtent mm, netokius dalykus mes turėtumėm reglamentuoti čia ar reikalauti iš komisijos, kad parengtų vieną taisyklių rinkinį visoms 28 valstybėms. Taigi aš pateiksiu savo pakeitimo pasiūlymus ir siūlau bent jau balsuoti dėl kai kurių šių dalykų, nes aš noriu paremti mažą verslą, smulkų verslų ir ne visada ieškoti kompromiso su kairiaisiais. Dėkoju. Toliau ponia Kukovič. Prašome. Ačiū pirmininkė. Aš galvoju apie tai, ką reiškia paprastumas. Mes esame teisėkuros proceso dalyviai ir į teisės aktą mes įvedame labai daug komplikuotų dalykų. Tie dalykai yra pernelyg sudėtingi mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir čia ir vėliau įgyvendinimo metu kiekviename teisės akte turime ieškoti kito sprendimo žiūrint iš mažos ir vidutinės įmonės perspektyvos. Taigi aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponas Rubikas. Labai svarbu tai, kad šiandieną E, kalbame apie kosmę ir kad žiūrime į pačius sudėtingiausius klausimus ir žiūrime, kaip juos būtų galima išspręsti. Vis dėlto, per kiekvieną teisės aktą reikėtų galvoti, kaip tas problemas mažinti mažoms ir dutiems įmonėms. Panas Keli. Aš taip pat kalbėsiu trumpai, kaip ir jūs pageidavote, pirmininkė. Kaip ir kiti, aš irgi pagėdauju, kad būtų mažinama biurokratija mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir man įdomu buvo išklausyti pono Rubiko. Jis neva pasakė, kad jau 26 procentais tiksliau 20 procentų turėtų būti sumažinama biurokratija iki 20 metų. Gal ponas Rubikas galėtų daugiau pasisakyti šiuo klausimu. Bet taip norėčiau sužinoti, ar mažos ir dutinės mato, kad jau yra sumažinta biurokratija. Bent jau su tais, su kuo aš bendravau, tikrai to negalėjo pasakyti. Bet to reikėtų surasti pusiausvyrą tarp to, kas yra gerai mažoms ir dutinės įmonėms ir tarp kitų interesų. E, mes esame kritikuojami, kad Bruselis yra mm, pernelyg biurokratiškas. Kiekvienas teisės aktas, kuris yra kūriamas ir e, skirtas biurokratijai mažinti, yra sveikintinas, tačiau mes turime bendrauti su mažoms rytinės įmonėms. Ir būtent jos turi pasakyti, kad biurokratija sumažėjo. Uh, Ačiū, daugiau kolegų pasisakyti norinčių nematau, tad dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Aš, ačiū, aš esu ponas e, Kostas Kontopolus, esu iš e, e, departamento, kuris atsakingas už mažas ir vidutinės įmonės iš Enterprise generalinio direktorato. Aš džiaugiuosi pranešėjo parengtų rezoliucijos projektų, mes remiame e, iš tiesų e, labai naudinga ir toliau kovoti ir mažinti biurokratiją mažoms ir vidinėms įmonėms, tačiau na, to tikslo negalima pasiekti per naktį, bet tikslas yra bendras. Trys pastebėjimai dėl šios rezoliucijos. Visų pirma, penktas atsižvelgiant punktas. Norėtumėm pakeisti čia formuluotės, kad e, rezoliucija atitiktų esamą situaciją ir šiuo atžvilgiu ketiname pateikti e, elektroninį laišką jums. Toliau šeštasis punktas. Aišku, mes sveikiname tai, kad Europos parlamentas e, pritarė poveikio vertinimai. Aišku, mes norime bendradarbiauti kuo geriau su Europos parlamentu ir Kalbant apie mūsų atliktą poveikio įvertinimą, iš, su, išgirdome, pavyzdžiui, OECD ir audito rūmų e, teigiamas e, pastabas, kurie sako, kad e, na, mūsų atliktas poveikio įvertinimas rodys teigiamas pasakmes, bet atlikdami poveikio įvertinimą bandome mes atsižvelgti ir į poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kitaip tariant, siūlant bet kur, kokį teisės aktą arba politiką, būtų atsižvelgta į mažų ir vidutinių įmonių interesus iš pat pradžių. Toliau dar vienas dalykas. Septintas punktas čia yra sakoma, kad komisija turėtų e, sukurti panašią sistemą kaip ir Vokietijoje, kad būtų vadovaujamasi kelių spalvų sistema - raudona, geltona, žalia. Turiu pasakyti, kad komisija jau taip ir elgėsi. Mes e, susisiekėme su uh, E, susisiekėme su mažų vidinių įmonių asociacija ir, pažiūrėjau, bent jau ši, pereitais metais buvo tokių susitikimų organizuoti šeši ir su jais buvo su ta asociacija peržiūrėta 14 metų komisijos programa. Sulaukėme daug pasiūlymų iš jų pusės ir dėl kurių neva tai padidėtų našta mažoms ir didėms įmonėms. Buvo sudarytas prioritetų sąrašas, ir į tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Ačiū. Uh... Labai ačiū, ponė Rubikai, apibendrinti diskusijai. 26 procentų sumažinimas, aš taip pat abejoju dėl to. Man atrodo, kad vis didėja ir didėja tie skaičiai. Mes turėtume tiksliau reglamentavimą vertinti ir reikėtų, kad bendrovės atliktų įvertinimus, galbūt Eurobarometro atstovus paprašyti, kad išsamei patikrintų per apžvalgas, ką mano MVI Dėkoju. Diskusijas baigėme. Terminas pateikti pakeitimams lapkričio 7, 12 val. arba ketvirtadienis. Taigi baigėme diskusijas ir dabar norėčiau visų, kurie neturėtų dalyvauti koordinatorių posėdėje, išeiti tyliai ir greitai.